Allora. Care kolegė, e cari kolegi. Gerbiami kolegos, labas rytas visiems. Norėčiau pasisveikinti su komisijos ir tarybos pirmininkais, kurie atvyko pas mus E, kalbėsime apie neįlinės vadovų tarybos vykusios Liepos 17.21 rezultatus ir aš po šios tarybos kartu su pirmininku Suiga nusprendžiau pagal 154 taisyklės ketvirtąją dalį sušaukti neįlinį posėdį šiandieną, kuris vyks nuo pusės dešimtos iki pusės šeštos, tam, kad parlamentas galėtų aptarti ir išsakyti savo poziciją dėl atgaivinimo plano ir daugiametės finansinės programos 21-27 metams. Šiandieną vyks neįlinis posėdis, tokiu būdu sesija, kuri buvo sustabdyta Liepos 10 dieną šių metų, yra E, pratesiama. Jūs elektroniniu paštu gavote e, planą diskusijų, taip pat e, informaciją apie balsavimo sesijas. Ar turite pastabų? Ne. Jeigu nėra pastabų, tai laikome, kad darbo tvarkė yra patvirtinta ir ji bus paskelbta plenarinio posėdžio elektroninėme interneto puslapyje. Taigi, darbo tvarka nustatyta, protokolai ir tekstai, kurie patvirtinti Liepos 8, 9 ir 10 yra pateikti. Ar kas nors turite pastabų? Jeigu pastabų nėra, tai protokolai laikomi patvirtintais. Norėčiau padaryti keletą pranešimų. Vokietijos atitinkamos institucijos informavo, kad ponia e, Manuela Ryfa yra išrinkta į Europos parlamentą, kuri pakeis poną Klausą Buchnerį. E, tai vyks, vyko nu, šių metų Liepo 16 dieną. Po Europos teisingumo teismo sprendimo priimto 19 metų e, Gruodžio 19 dieną taip pat po e, Centrinės Ispanijos rinkimų komisijos sprendimo priimto šių metų sausio 3 dieną, taip pat aukščiausio teismo Ispanijos sprendimo priimto sausio 9 šių metų parlamentas e, e, pastebi, kad ponas Hordisolei Fernando tampa Europos parlamento nariu nuo sausio trečiosios dienos šių metų. Jis pakeis pono Oriol Hunkeras Įvies, e, kurio vieta atsilaisvino nuo tos datos. E, noriu pasakyti, kad šie parlamento nariai dalyvauja parlamento e, veikloje visose struktūrose ir jiems taikomos atitinkamos privilegijos. Taip pat žalieji informavo mane apie tai, kad pasikeitė parlamento komite, atstovų jų sudėtis komitetuose parlamento. E, tai tiek. Dabar kitas pranešimas. E, Pone Rypa e, bus įtre komiteto nariai, taip pat saugumo ir gynybos pakomitečio nariai. E, grįžtame prie šios dienos darbo tvarkės. E, išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimų. Dabar ponas Weberis nori pasisakyti prieš tai. Prašom. Pirmininkė, kolegos, prieš pradedant diskusijas apie vadovų tarybos išvadas norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną skubų klausimą. Tai yra situacija viduržėme jūroje. Mes matėme karinius veiksmus vykdomus Turkijos Taip pat matėme e, sprendimus dėl Agija Sofija, tai yra religinio šovinizmo pavyzdys. Tai yra toks simbolis, paminklas taiko susitaikymo ši šventovė ir dabar jos statusas pakeistas. Ir Turkijos pusė įmasi atitinkamų veiksmų, bet aš noriu pasakyti, kad e, tai, ką daro Turkija, yra susijusi ne tik su Kipru ir Graikija, bet visa ES. Dėl to norėčiau, kad mm, priminti ponui Mišeliui, poniai von der Leyen, kad mes palaikome e, Graikijos piliečius, e, Graikus Kipre ir mes turime palaikyti dialogą, aišku, bet taip pat atėjo laikas ir veikti, galbūt pagalvoti apie sankcijas Turkijai ir mes turime imtis veiksmų jau dabar. Norėčiau E, norėjau atkreipti tai dėmesį plenarinio posėdžio. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė Weberi. Aš norėčiau, kad kolegos, e, paprašyti, kad kolegos, e, kurie yra posėdžių salėje, užsidėtų kaukės pagal mūsų taisyklės. O dabar iškart suteiksiu žodį pirmininkui Mišeliui, kad jis pristatytų šį klausimą. Gerimas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Keturias dienas, keturias naktis dirbome. Tiek truko darybos dėl labai sudėtingų klausimų. Mes uh, E, sustarėme dėl atgainimo paketo ir biudžeto. Šiuo metu noriu išreikšti įsitikinimą, kad tai yra labai svarbus lemiami įvykiai ES istorijoje. Mes veikime greitai, e, suvokdami svarbą ir skubotumą. Mes užsitikriname, e, kad bus skirta daugiau negu 1,8 trilijonų eurų per atimiausius metus. Ir tai yra mūsų signalas ekonomikai. Europos atsakas yra didesnis negu JAV ar Kinijos. Iš tiesų, šis susitarimas yra pirmasis tokio pobūdžio daugeliu požiūrio, požiūrių. Pirmiausiai mes sugebėję, galėsime dabar kolektyviai skolintis. Pirmą kartą taip pat mūsų biudžeto lėšos yra siemos su klimato siekiais. Ir pirmą kartą mūsų biudžetas bus tiesiogiai siejamas su teisinės valstybės principais. Aš esu tikras, kad Europa yra jėga, kuri gali veikti. Gerbiami kolegos, šiandieną aš esu čia, e, turėdama susitarimą, kuris patvirtintas vienbalsiai visų 27 lyderių. E, visi turėjo kažką Mm, atiduoti, kad gautų kažką. Tai yra stiprus, ambicingas sutarimas Europai, europiečiams. Jis yra teisingas, subalansuotas ir novatoriškas. Kodėl? Todėl, kad jisai sustiprins mūsų tris siekius - konvergenciją, atsparumą ir pokyčius. Dėl gaivinimo fondo pirmiausiai E, Gainių fondas naujosios kartos ES tai yra priemonė, kuri skirta COVID-19 pandemijos poveikiu išvelninti. Noriu pasakyti, kad šio fondo dydis yra 750 milijardų eurų, 390 dotacijų ir 360 paskolų. Tos lėšos bus skirtos pirmiausiai labiausiai nukentėjusiems regionams ir sektoriams. E, Taip pat 30 procentų DFP ir atgainio fondo bus skirta klimato kaitos pasiekmėms likviduoti ir reikia pasakyti, kad šie pinigai bus naudojami atsakingai. Mes taip pat e, siūlom e, E, iš viso skirti 1,74 e, trilijonus eurų. Tai bus priemonė, kuri leis sumažinti skirtumus Europoje, sustiprinti konvergenciją ir pokyčius, kurie yra būtini. Aš noriu pasakyti, kad kalbant apie daugiametę finansinę programą, visi, aišku, pastebėjote, kad yra sumažintos sumos, kai kurios lygnant su komisijos pasiūlymais, bet mes turime galvoti apie išeities tašką, tai yra šios dienos situacija. Mes matome, kad e, kartu DFP ir gaivinimo fondas iš tikrųjų tai reiškia, kad iš tikrųjų turėsime didesnės sumas e, skaitmenės etyje Horazmus, Erasmus ir mes galiausiai siūlome e, specialų rezervą sudaryti E, galvojami apie e, Brexitą, e, atsižvelgdami į bet kokią hipotezę, ar susitarsime ar nesusitarsime. Ir turime galvoti apie šalis ir sektorius, kurie tiesiogiai bus paveikti Brexito. Taip pat mes E, daug kalbėjome apie permokos gražą, buvo tam skirta daug dėmesio. Taip, kai kurioms šalims tai e, išliko keturioms šalims ir e, situacija iš tikrųjų yra ypatinga. Ir mes, galvodami tai, kad reikia sutelkti lėšas gaivinimo fondui, priėmė kolektyvių sprendimų šį sprendimą. Dabar nuosavi ištekliai vyko diskusijos tiek formalios, tiek neformalios mūsų susitikime. E, tai labai svarbus esminis klausimas e, nuosavi ištekliai, ar jie gali reikšti pokyčio tašką, lūžio tašką Europoje. Ir e, mes iš tikrųjų sustarėme dėl to, dėl ko galbūt nebūtų galima, ko nebuvo galima įsivaizduoti prieš keletą savaičių mūsų politikoje. Ir aš noriu pasakyti, kad E, papildomą prie komisijos pasiūlymų mes e, pateikėme atitinkamą planą, pavyzdžiui, dėl gražinimo e, plano kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Mes norime visi susitelkti ir manau, kad ir parlamentas, tiek ir valstybių ir visių vadovai susitelks ir įgyvendins šias priemonės Pavyzdžiui, galima e, galvoti apie e, CO2 mokestį prie sienos, skaitmeninį mokestį. Ir mes turėsime dabar e, pagrindą palaikyti demokratinės politinės diskusijas apie tas galimybės naujų mokesčių, naujų nuosavų išteklių. Ir tai labai svarbu ir Europos parlamentui. Taip pat Europos parlamento vaidmuo, tas klausimas. Ir aš e, suprantu, kad vyksta diskusijos apie tai, taip pat institucinėje sistemoje yra numatytas e, parlamento teisėkuros vaidmuo. Ir taip pat e, parlamentas suvaidins savo vaidmenį ekonomikos gaivinimo ir atstatymo, e, atsparumo didinimo priemonėje. Ir vienuoliktas punktas mūsų išvadų kaip tik akcentuoja Europos parlamento ir tarybos kontrolės e, vaidmenį e, prižiūrint, kaip naudojamos lėšos. Ir aš noriu pasakyti, kad aš uh, E, pirmą kartą per penkerius metus e, dalyvavau tokiame ilgame vadovų tarybos tikime. Anksčiau aš dalyvavau juose kaip ministras pirmininkas Belgijos ir mes kalbėjome apie teisinės valstybės principus. Tai labai svarbus dalykas. Ir aš Taip pat labai džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie sąlygą finansavimo, e, kuri būtų siejama su valdysena, teisinė valstybė. E, komisija kaip institucija Europos parlamentas, vadovų taryba taip pat suvaidins savo vaidmenį, mes turime visi tam tikras prievolės. Taigi, mes e, grįšime prie šio klausimo reguliariai ir tai, noriu pasakyti, yra labai svarbi esminė e, tema, klausimas, kuri išliks mūsų diskusijų vienu iš pagrindinių elementų. Dar, ponios ir ponai, noriu pasakyti, kad e, prieš keletą E, dienų mes išgirdome, kad pasaulyje nuo COVID-19 e, pandemijos mirė 600 tūkstančių žmonių. COVID-19 visiškai pakeitė mūsų gyvenimą, sukrėtė mus. E, žinome, kad reikėjo pagrindinės teisės apriboti. Taip pat sveikatos sistemos patyrė labai rimtą išbandymą. Ir mes manome, kad mes turime veikti kitaip, sutelkčiau Ir mes e, turime galvoti apie e, kiekvieną žmogų. Ir aš manau, kad tas susitarimas, kuris e, pateiktas šiandieną, yra ne tik finansavimo planas, tai yra kur kas daugiau. Nes dabar prasideda diskusijos apie prasme, apie kryptį per artimiausius metus ES projektui. Ir tai yra istorinis momentas. Ir aš nenoriu dabar uh, kalbėti kaip su romantikas, bet noriu pasakyti, kad mes e, iš tikrųjų nusprendėme įgyvendinti labai ambicingą plataus užmojo darbo tvarkę dėl nuosavų išteklių. Nusprendėme investuoti. Ir mes e, patvirtinome ES vienybę ir dabar daugiau negu bet kada anksčiau mes siunčiame labai aišku signalą europiečiams, kad mes e, esame tvirti, kad esame visur pasaulyje ir esame tvirtai stovintis ant kojų. Dėkoju. Grazie, prezidentė Mišel. La... Ačiū, pirmininkė Mišel. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen. Prašom, pirmininkė. 600 tūkstančių. 600 tūkstančių šio žudančio viruso aukų. 600 tūkstančių per anksti nutrūkusių gyvybių. 600 tūkstančiai e, gyvenimo istorijų, kurios baigėsi. 600 tūkstančių gyvybių, kurių, uh, kurios galėjo tęstis. 6 tūkstančiai žmonių, kurie išliks mūsų širdyse ir atmintyje. Ir žinome, kad tai dar negalas. Deja, dar ne. Po šio liūdno e, skaičių įvardymo matome, koks baisus poveikis mūsų ekonomikai, piliečiams, darbuotojams, įmonėms, visiems. Visi kenčia, visi kovoja. Ši pandemija mums smogė metų pradžioje. Prisiminkime tą dieną, tas dienas, sergančiųjų skaičių augimą, statistikos didėjimą, valstybių susiskaldimą, kurio grėsmė vis didėjo, ko, ko grėsmė vis didėjo ir didėjo. Girdėjome žaidžiančios kritikos, e, pasisakymų, kurie skaldė pietus ir šiaurę, vakarus ir rytus, Diskusija dėl korona obligacijų e, baigėsi suspaustais kumščiais ir pirštais nukreiptais vienu į kitus. Padėtis buvo labai liūdna, o galimybių veikti labai nedaug. Taip, pasiūlymas pateiktas svarstymui yra tarp vyriausybinis. Tai nėra e, bendrijos metodas, tai nėra europinis metodas, Europos parlamentas nėra įtrauktas, bet aš noriu priminti, kad be susitarimo dėl Europos biudžeto mes jau e, gyvename e, dviejus metus po pasiūlymo pateikimo. Todėl Europos komisija dabar teikia Europos masto pasiūlymą, kad būtų užkirstas kelias praeities refleksams ir klaidoms teikiame europinį pasiūlymą, kad Europa būtų atgaivinta. Kalbame apie naujos kartos Europos Sąjungą. Gerbiami parlamentarai, visi žinome, kad Europa toli gražu iš liūno dar neišbrido. Bet dabar jau matome šviesą tunelio gale. Šią savaitę buvo atmesti ne tik tabų ir šankstiniai nusistatymai buvo rastas vienas svarbus sprendimas Europai. Būdamos vieningos, 27 valstybės narės kartu su Europos komisija surinks pinigų kapitalų rinkose, kad galėtų kovoti su liūdniausia istorija ekonomikos krize visiems kartu. Kitos kartos Europos Sąjunga dabar turės unikalią ekonomikos atgaivinimo priemonę. Kalbame apie 750 milijardų eurų. 750 milijardų eurų, kurie padės labiausiai nukentėjusiems. 750 milijardų, kurie uh, įkvėps mūsų bendrąją rinką. 750 milijardų eurų galės būti investuojami Europos žaliai kursą, skaitmeninimą, bendrosios rinkos modernizavimą, į jos atsparumą. Žinoma, 27 valstybėms narėms susitarti dėl tokio masto paramos, tokio unikalaus pobūdžio paramos, yra didelis iššūkis. Tam reikia drąsos, politinės valios ir žinoma, kažkam reikia duoti, kažkam tu reikia imti. Niekas nemanė, kad sprendimas bus lengvas. Bet jeigu verta ką nors gauti, tai verta dėl to kovoti. Dėkoju ponui Mišeliui už puikų bendradarbiavimą ir pasitikėjimą mumis. Ačiū už tai. Ir pažiūrėkite, kiek toli kovinga Europos dvasia mus pastumėjo į priekį. Dar netaip seniai buvo tokių, kurie sakė, jog nereikia jokių negražinamų paskolų, jokių eurozonos kreditų. O dabar esame susitarę dėl to, kad naujosios kartos ES turės 390 tūkstančių, e, milijardų dotacijų ir 360 milijardų kreditų. Taip, tai yra mažiau negražinamų paskolų, negu reikalavo Europos komisija ir parlamentas. Bet žinant, kaip viskas vyko, nuo ko mes pradėjome, turime suvokti, kad tai yra milžiniškas pasiekimas, kuris ženkliai pakeis mūsų ateitį. Galėsime investuoti į reformas susijusias su Europos prioritetais, kartu su uh, kiekvienai valstybė atskirai teikiamomis konkrečiomis rekomendacijomis. Uh, Bet ši investicija yra Europos masto. Mes investuojame į visą Europos Sąjungą. Todėl būtina, kad Europos parlamentas taip pat atliktų esminį vaidmenį. Kaip vienas iš teisės aktų rengėjas, Europos parlamentas turės visapusišką svorį formuojant paramos priemonės ir užtikrinant jų funkcionavimą. Europos komisija užtikrins absoliutų skaidrumą Ji yra pasirengusi dalyvauti struktūrinėme dialoge dėl prioritetų ir išlaidų. Komisija yra pasirengusi nuolat diskutuoti dėl nacionalinių planų ir jų įgyvendinimo. Todėl mes visi kartu taip mes užtikrinsime, kad naujos kartos ES pasieks tokių rezultatų, kurie iš tiesų yra svarbus. Tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad kitos kartos ES sparčiau vykdys skaitmeninius pokyčius. 30 procentų naujosios kartos ES išlaidų ir daugiametės finansų programos sumų bus išleista projektams susijusiam su klimatu. Ir jeigu aš viską teisingai suprantu, naujosios kartos ES bus didžiausia paskata vykdyti investicijas e, į reformas visame pasaulyje. Visame pasaulyje turi būti investuojama 5G struktūras. E, tinklo infrastruktūrą, į pramonės e, skaitmeninimą, į atsinaujinantį kūrą, į naujovišką transportą, energetiškai taupius pastatus, ką tik be paminėtumėt. Tokiu būdu mes kovosime su klimato kaita ir tapsime modernesni. Ši paskata taip pat padės įgyvendinti labai reikalingas struktūrinės reformas, kad mes taptume atsparesni. Be to turėsime socialinių požiūrių teisingą permainų fondą, kad paremtume tuos žmonės, regionus ir sektorius, kuriems reikia nuveikti daugiausiai. Žinia, aš būčiau norėjusi, kad būtų dar daugiau padaryta. Bet šios savaitės susitarimas užtikrina, kad 125 procentais bus padidinamas socialinių požiūrių teisingų pokyčių fondas. Dabar tai siekia 17,5 milijardus eurų. Ir ta suma leis iš esmės pakeisti padėtį praktiškai. Gerbiami parlamentarai, šio vadovų susitikimo didžiausias laimėjimas - naujieji nuosavi ištekliai. Dabar jau vienbalsiai sutarėme, kad reikia naujo pobūdžio nuosavų išteklių. Turime labai aišku tvarkaraštį ir nuosavi ištekliai yra susijęti su gražinimu Tai yra milžiniškas istorinės reikšmės žingsnis ES. Ir parlamentas, ir Europos komisija to jau seniai siekė. Nebegalime daugiau švaistyti laiko. Europos komisija pateiks naujų nuosavų išteklių įstatymų paketą, kuriame bus kalbama ir apie skaitmeninę rinkliavą. Kalbėsime apie uh, anglės dvideginio apmokestinimo prie sienos mechanizmą ir uh, emisijų priekybos sistemos išplėtimą. Tie du mechanizmai, tos dvi sistemos egzistuoja viena šalia kitos. Turime apmokestinti CO2 ir anglį visose pagrindiniuose nacionaliniuose sektoriuose. Turime užtikrinti, kad CO2 nebenutekės iš kitų sričių. Tik tokiu būdu mes galėsime užkurti, sukurti e, tvarę ir konkurencingą ekonomiką. Gerbiami parlamentarai, E, norėčiau pereiti prie kito klausimo, kuris yra ES e, šerdis, mūsų vertybės. Vertybės tokios kaip pagarba teisės viršenybei ir demokratijai yra ES pamatas. Tos vertybės yra privalomos, jos yra neįkainojamos. Europos vadovų taryba suformavo labai aišku įsipareigojimą, kad privalu laikytis teisės viršienybos principų ir ginti ES finansinius interesus. Aš ne tik tuo nuoširdžiai džiaugiuosi. Tai yra nepaprastai svarbu, nes dabar viešųjų pinigų lėšų yra daugiau negu bet kada anksčiau, kalba apie naujos kartos ES. Bet ir turiu patvirtinti, kad Europos komisija prižada toliau peržiūrėti 2018 metų pasiūlymą dėl teisės viršenybės. Mes bendradarbiausime su kitais teisės aktų rengėjais, siekdami užtikrinti, kad 2018 metų pasiūlymas būtų realizuotas ir jei įmanoma pagerintas. Turime apsaugoti savo biudžetą ir apginti teisės viršenybę. Tai reiškiniai, kurie egzistuoja petis į petį. Turime padaryti viską, ką galime, kad apsaugotume ES pinigus, kad e, sustiprintume kovą su sukčiavimu. Tam yra reikalinga derama kontrolė, įskaitant duomenų bazių e, sistemą. Turime galėti išsiaiškinti, kas yra tikrieji ES finansavimo naudos gavėjai. Mes norime, kad Europos parlamentas per artimiausias savaitės ir mėnesius suteiktų mums galimybę tą daryti. Gerbiami parlamentarai, kalbos pradžioje sakiau, kad Europos vadovų tarybos susitarimas yra šviesa tunelio gale. Su šviesa vis tik tai ateina ir šešėlis. Ir šiuo atveju šešėlis yra labai menkas ilgalaikis ES biudžetas. Yra daug apgailėtinų, skausmingų sprendimų dėl programų, kurios e, neša svarbę papildomą vertę ES. Turiu galvoje horizonto programą, e, e-health elektroninės veikatos programą, InvestEU, investuokime ES programą. Jų finansavimas padidintas, bet ne tiek, kiek mes būtume norėję. Be abejo, ne tiek. Ir aš tikiuosi, kad mūsų išorinių fondų finansavimo klausimas visiems atrodo kaip problema kelintis, nes ES programų vertė yra žymiai didesnė negu jų kaina. Taip, mums pavyko užkirsti kelią kai kurių programų finansavimo apkarpimui, o buvo valstybių narių, kurios norėjo tą padaryti. Bet ši daugiametė finansų programa yra e, sudėtingas aspektas. Ir aš žinau, kad Europos parlamentas lygiai taip pat mano, kad susitaikyti su tuo, kaip yra, nėra lengva. Ir dar kartą turėtume šiek tiek atsitraukti ir pažiūrėti, nuo ko viskas prasidėjo. Dar prieš pradedant šiame biudžete buvo 70 milijardų eurų skilė dėl Brexit. Viena didelė valstybė narė nebeineša savo įmokų. Gera žinia yra tai, kad mums pavyko užpildyti beveik visą tą spragą. Tad kiekviena valstybė narė atitinkamai turi šiek tiek daugiau mokėti. Ir kai dar papildomai atsiranda naujosios kartos ES, pamatome, kad e, susidarė beprecedentiška finansinė gale. 1,3 e, milijardai eurų, 1,8 milijardai eurų, tai yra 13 procentų ES bendrų nacionalinių pajamų. Aš žinau, kad daugiau negu 50 procentų turės būti padidinamam šio laikinė e, naujosios politikos uh, E, finansavimo suma. Pažiūrėkit, kas dedasi pasaulyje ir paklauskite, kas dar taip gali padaryti. Ponios ir ponai, mes dar turime galimybių e, kartu pasiekti kažko istoriško ES. Krizės spaudimas atvėrė duris, kurios ilgą laiką buvo uždarytos. Ir kad ir kokie liūdni būtų padariniai, dabar mums atsivėrė naujas šansas Europai, mūsų bendruo, bendryjei. Dešimt metų uh, Prieš dešimt metų matėme finansų ir ekonominę krizę. ES, e, eurozona pasiekė labai svarbių pokyčių, bet kaina to buvo didžiulė. O dabar matome, kad ekonomika labai ženkliai vystėsi. Jauni žmonės, e, kai iš kai kurių šalių turėjo išvažiuoti ieškodami geresnės ateities, geresnių pajamų. Ir E, vis dar matome ES ženklų susiskaldimą. Ir šį kartą mes darome daugą kitaip, negu darėme prieš dešimt metų ir man atrodo žymiai geriau. 750 milijardų eurų. E, didelė dalis jų yra negražinamos paskolos. Tai yra milžiniškas solidarumo ir pasirengimo reformom signalas Kitos kartos ES reiškia, kad bus žymiai daugiau pasiekta negu tik pinigai. Per praėjusias krizės ES valstybės narės ir institucijos vienos kitomis nepasitikėjo. Tai reiškia, kad mes tiesiog nesdiskutavome pakankamai ir Europos parlamentas negalėjo savo galios pademonstruoti. Šį kartą padėtis yra kitokia. Šį kartą mes E, telkiame dėmesį į bendrijos sprendimus. Europos komisija labai aktyviai e, šioje srityje dirbo ir pateikė išmintingų sprendimų. Naujosios ES kartos dėka visos valstybės narės galės lygiavertiškai krizėse padėti savo įmonėms, e, žmonėms, kad būtų sutvarkyta visuomenė ir valstybės. Naujosios kartos ES bus pagrista bendrijos metodu. Mes tikimės, kad tai mūsų sustiprins ir sutelks. Šį kartą mes uh, už ES likimą atsakomybę nešame visi. Visi mes pasidalyjame atsakomybę už mūsų vaikų ateitį. Tai yra milžiniška našta, kurią mes kartu uh, išdidžiai ir atsakingai nešame. Te gyvuoja Europa. Grazie, prezidente von der Leyen. Dėkoju pirmininkiai von der Leyen. Dabar frakcijų atstovai. EPP frakcijos vardu Manfred Weber. President uh, Michel, President... Pirmininkė Susoli, pirmininkė Mišelė, pirmininkė Vanderlanis, kolegos solidarumas, tai grįžimas namo. Tai yra pagrindinė tarybos posėdžio mintis. Per šias dienas mes matėme mm, ir baisių nacionalistinių, egoistinių scenarijų variantą. Ir mes, APP, e labai džiaugiamės, kad Europos vadovų taryba pasiuntė aišku signalą, kad esame visi kartu. Niekur kitur pasaulyje nėra tokios situacijos, kur 27 valstybės pateiktų tokį stiprų atsaką į COVID-19, kaip kad mes Europoje. Todėl noriu padėkoti Šarliui Mišeliui Ursulai van der Leyen, už Angelai Merkel, e, mūsų e, vadovai, iš tikrųjų daug bemiegių naktų, bet e, puikiai padirbėjote, kad Europa išliktų vieninga ir EPP džiaugiasi solidarumo buvimo kartu dvasia. Džiaugiuosi susitarimu be jokių abejonių, tačiau nesidžiaugiu su mumis. Ir taip mes džiaugiamės Europos vadovų tarybos susitikimo išvadomis, tačiau gyvename demokratinijos sąlygomis ir dabar Europos parlamente svarstome tą klausimą ir iš tikrųjų po parlamentinių konsultacijų rezultatas nebūna niekada toks pat, kaip kad buvo priimtas ministrų taryboje ir dabar mes girdame koridoriuose, tarsi viskas jau sutarta. Pirma, pirmas pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos Ursula von der Leyen užsiminė buvo pateiktas taryba 2016 metais. Taigi nesakykite mums, kad buvo um, vėluojama, dėlsiama, nes laiko buvo išties daug. Ir tai, ką darome dabar, yra pritarimo procedūra pagal Lisabonos e, sutartį ir taip yra daug punktų, kuriuos turime kritikuoti. Ursula tikrai nesam dar pasirengę nuryti tą karčią piliulę, kurią paminėjote, ypač dėl DFP, tokios finansinės programos. Panašu, kad tikrai nėra tinkamai sureaguota į būsimus iššūkius septyneriems metams į ateitį. Iš tikrųjų, labiau reikia orientuotis į ateitį. Ir kaip išrinktas parlamento narys, aš taip pat turiu prisiminti pažadus, kuriuos daviau rinkėjams. EPP pažadėjo, kad bus stipri pakrančio apsauga. Dabar to nėra. EPP pažadėjo, kad bus mm, kovojama su baisiamis lygomis, kaip kad, pavyzdžiui, vėžys kartu visoje ES bendramis pastagomis, bet mes matome apkarpytas e, lėšas, netgi koronos krizės laikotarpiu, neįtikėtina. Taip pat EPP žadėjo inovacijų rėmimą ir kai 3 procentų tikslas buvo suformuluotas inovacijoms e, Europos vadovų tarybos, aišku, kad mes um, iš tikrųjų e, pralaimime mūšyje su Kinija ir kitomis valstybėmis valstybėmis dėl ateities. EPP taip pat žadėjo, kad ES bus stipri e, pasaulyje, tačiau dabar apkartimai dėl kaiminystės, dėl Afrikos, apkarpimai, apkarpimai. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas. Europa tikrai nėra pinigų spausdinimo mašina nacionalinis biudžetams, o pasiūlymas, kuris yra pateiktas, sugražina mus prie Europos biudžeto pinigų renacionalizavimo. 90 procentų iš tų 700 50 milijardų eurų Next Generation EU priemonėje e, keliaus ir niekas nežino tiksliai, kam tie pinigai bus panaudoti. Kiekvienas vadovas grįžo į savo šalį e, su dailiu pinigų paketu, tačiau e, turi būti e, tikra europinė dvasia, kaip tie pinigai bus panaudoti. Ir aš baiminuosi, kad tos lėšos bus panaudotos pagal nacionalinius prioritetus. Pavyzdžiui, prancūzai sako, bus socialiniai projektai, kitur bus gal greitkeliai, kitur gal bus mažinami mokesčiai, kad būtų daugiau augimo skatinama. Taip, bet kokios tos europinės diskusijos ir po kelių mėnesių vėl parlamente susėsime ir skūsime, kad piliečiai nesupranta. Tai koks yra europinių pinigų tikslas, paskirtis kokia, kas tai yra. Mes skūsime, kad piliečiai vėl neižvelgia ES pridėtinės vertės ir tai bus vėl ta drama, su kuria mes susidursime, jeigu nepanaudosime tų pinigų aiškiai europiniams projektams, kaip kad buvo anksčiau padaryta, sakykime. Ir mes todėl galvojame, kad Mm, Europos vadovų tarybos nariai turėjo susitarti dėl realiai tikro 5G e, viso tinklo, dėl vandenilio plėtojimo, kur kiekviena valstybė narė panaudotų savo paketus būtent tokioms investicijoms. Piliečiai gali pasikliauti Europos parlamentu, kad mes nenuleisime rankų ir kovosime už tokias idėjas. Mes norime tarti savo žodį, kam bus panaudoti nauji pinigai, ES pinigai ir mes būsime tikrai tikrai Europos vertybių sergėtojai. Aš kreipiuosi į Ursula von der Leyen ir e, Žalį Mišelį, kad būtų pa, pasiūlytas penkių, šešių inovacinių pramonės projektų sąrašas, prie ku, į, kurį įsipareigotų remti valstybės narės finansuoti iš tų pinigų, kurias jos dabar gauna. Ir galiausiai dėl įstatymo viršinybės, dėl teisinės valstybės principų numatytas šis mechanizmas e, ir tai tikrai yra teigiama, tačiau mes matome mūsų lyderių pareiškimus, kurie klaidina. Makronas sako, kad pinigai bus sunaudojami panaudoti tik tai įstatymo viršinybės laikymusi, kuomet bus tas principas užtikrintas, kiti sako, kad to tai nebūtina. Taigi reikia aiškaus plano, kad būtų gyventas tas principas, jog pinigų nebus, jei nebus gerbiamos ES vertybės ir principai. Uh, Ir noriu dar kartą padėkoti už rezultatą po Europos vadovų tarybos. Dabar mes turime dirbti labai intensyviai, kad sprendimas būtų geras ir panaudokime, turime laiką, kad rastumėm tokį sprendimą, kuris leistų pagerinti šį susitarimą. Ir mes esame pasirengę tai daryti. Ačiū. Ačiū pirmininkui Weberiui, dabar socialdemokratų frakcijos mm, vardu ir ačiū Garsija Peres. Dėkui, pirmininkė, pirmininkė Mišelį, pirmininkė von der Leyen. Jums leidus norėčiau uh, paminėti Ero Lopes, kuri yra Ispanijoje dirbantis laukytoje. Ji per e, atminties renginį aukoms e, paminėti Ispanijoje pasakė praeitą savaitę, mes atėmėme viską, ką turėjome, beveik nebe turėjome jau jėgų, bet dirbome. Dėl to, kad pasirinkome šią profesiją, norėjome ir norime gydyti žmonės, rūpintis jais. Mes e, padėjome žmonėms, teikdami bazinės paslaugas, taip pat emociškai e, padėdami, ypač galvodami apie žmonės, kurie vieni, e, vieniši mirė, galėjo tik tai su savo vaikais pakalbėti telefonu. Mes turėjome laikyti uh, E, palaikyti ranką jiems ir turėjome praryti daug ašarų, nuryti daug ašarų. Ir mes turime galvoti apie ES ir buvusias bei būsimas e, kartas. E, Pone von der Leyen, Pone Mišel, susitarimas bus istorinis. Pirmą kartą per ES istoriją valstybės nariai susitarė dėl bendros skolos. Tai prieš gal tris mėnesius buvo visiškai neįsivaizduojama ir aš noriu priminti Jums, kad būtent Europos parlamentas e, iškėlė tokį pasiūlymą ir mes kaip institucija turime didžiuotis tuo. E, e, dėl euro obligacijų priimti sprendimai reiškia, kad ES žengia federalizmo keliu ir atskirų valstybių narių veiksmai reiškia paralyžių praeitie, o dabar turime galimybę e, pradėti e, taikyti naują formą, kaip primami ES e, sprendimai. E, pasiektas kompromisas ir tokiu būdu ES parodė, kad mes pasimokėme iš 2006 metų klaidų. E, Taupimo politikos pagalba buvo Pirmiausia, galvojama, kaip išgelbėti bankus ir pamiršti buvo žmonės, o dabar žmonės yra mūsų prioritetas. Ir jeigu mes norime, e, kad taip toliau ir būtų, turime sutelkti pastangas įgyventami būtinus pokyčius, kad sukurtume žalesnę, teisingesnę e, visuomenę, kuri gyvens skaitmeninėje epochoje. Ir mes neturime leisti, kad labiausiai pažydžiami nukentėtų vėl. Mums reikia uh, priemonių plano su aiškiomis priemonėmis ir e, nuosavais ištekliais, e, kad mes nepriklausytume nuo valstybių narių įnašų. Mokesčių mokėtojų reikia taip pat teisingų mokesčių, nes kai kurių valstybių narių e, mokesčių sistemos leidžia e, daugia nacionalinėms įmonėms e, milijonus savo pasilaikyti ir tokiu būdu kenkti valstybėms narėms. Virusas toliau veikia žmonės ir reikia, kad visi planai pradėtų būti gyveninti kaip galima greičiau ir kad Europos parlamentas priimant sprendimus e, būtų lygus su taryba, e, tvirti įgyvendinant ir priimant sprendimus dėl daugiametės finansinės programos. Ir mes e, dėl daugiametės finansinės programos netrikštame tokiu optimizmu kaip kiti mes turime galvoti apie mūsų tolesnius tikslus ir mes turime suvokti, kad turime savo strateginį autonomiškumą e, sustiprinti, sumažinti skirtumus tarp valstybių narių. Mes per dėrybas sieksime pradėti kaip galima greičiau gyvendinti programas ir priimti sprendimus dėl horizonto investijų Life Erasmus skaitmeninė darbo atvarkė. Taip pat reikia galvoti apie humanitarnę pagalbą, nes mes e, negalime e, pamiršti tų, kuriems reikia pagalbos, kurie gyvena blogesnėmis sąlygomis negu mes. Reikia pademonstruoti solidarumą tiek ES, tiek jos, e, su tais, kurie gyvena už jos ribų. Taip pat mes neturime leisti, kad kiltų pavojus teisinės valstybės principams. Teisės, laisvės ES yra mūsų vertybė ir mes, socialistai, neturime leisti, kad tie, kurie e, veikia prieš pagrindinės teisės, laisvės ES galėtų e, nevaržomai naudotis visomis galimybėmis. Mes e, turime suvokti, kad piliečiai jau nebetiki politiką ir mes dabar turėtume gyvendinti politiką iš didžiosios raidės. Turėtume pademonstruoti, kad galime atsisakyti savo atskirų interesų dėl bendrų interesų ir mes tą turime ginti. Vakar per socialinius tinklus vienas jaunus žmogus man parašė, aš jau e, pradėjau vėl tikėti, kad įmanoma matyti kitokią Europą ir mes turėtume e, siekti, kad Europa būtų tokia, galvokime apie piliečius piliečius, pilietės, tikrai kitokia Europa yra įmanomas dalykas. Ačiū. Ačiū poniai Garsija Perės, dabarinių frakcijos vardu, Dačian Čolos. Ačiū pirmininkė, Visų pirma, noriu pasveikinti Europos vadovų tarybos pirmininką Šarlį Mišelį už didžiulį ryštą surasti kompromisą ir Šarlį ypač už tai, kad kūrė pasitikėjimo atmosferą su Europos parlamentu, kad būtų iš tikrųjų pavyko daug ko pasiekti. Per kelias savaitės Europa parodė, kad gali būti be precedenčio solidarumo pavyzdys ir mes e, kartu skolinamės ir turėsime gražinti kartu tos pinigus veiksmus tam, kad sureaguotumėm į didžiausią krizę, kokią nors matytą. Ir um, mes iš tikrųjų nuo balandžio iki gegužės daug dirbome ir labai džiaugiamės, kad yra susitarimas ir tai yra realybė. Tai iš tikrųjų um, tai istorija istorinio masto susitarimas taryboje, tačiau aišku, tai netrukdo mums lyginti tai, kas dabar yra e, sutarta su tuo, ko mes siekiame, ko mes siekiame dėl Europos. Taryba nori e, e, lėšas skirti visų pirma nacionaliniams programams, užmirštant galbūt europinės programas. Tikrai tai neturi pakengti mūsų pajėgumams formuoti iš ties europinių investicijų strategiją. Mes e, skolinamės kaip Europa ir mes turėsime kartu visi kaip Europa gražinti, todėl mes tu, nėra prasmės investuoti kaip kitur, e, kažkur kitur, e, kaip ne į, tik į europinius projektus. Ir mes turime būtent sutelkti dėmesį į europinius projektus ir ES turi surasti tą tarp institucinį susitarimą, kad tokios programos būtų gyvendinamos. Ir tam, kad būtų susitarta, reikia reikia tokios daugiametės finansinės programos, būtų, kur lėšos būtų pakankamos investuoti į ateitį, e, skaitmeninės investicijos, mokslo tyrimai, sveikatos priežiūra ir taip toliau. Tai, ko mes turime pasimokyti šios krizės ir negalima aukoti tokių dalykų vardan tik tai to, kad būtų graža užtikrinta valstybėms narėms. Taip pat reikia tikrų nuosavų išteklių ir labai rimtai reikia galvoti apie tai. Be, jeigu mes to klausimo neišspręsime, kaip mes galėsime gražinti tokias pasiskolintas lėšas. Todėl būtina susitarti, kad būtų nuosavi ištekliai realiai patvirtinti prieš pradedant skolinimuose visą procesą. Tai mūsų sąlyga. Tvarkaraštis turi turi būti tikslus ir patvirtintas prieš e, dar e, skolinimąsi. Taip pat Mes pritarsime galutiniam susitarimu tik tuo met, jeigu bus garantijos, kad bus lėšos siejamos su teisinės valstybės principo laikymosi. Ir tai turi būti garantuota praktikoje, ne vien tik tai popierėje. Ir mums realiai reikalingas veikiantis mechanizmas. Ir turi būti aiškios taisyklės ne prieš Vengriją, ne, ne prieš Lenkiją ar prieš kažkokią kitą valstybę narę nukreipta, bet tokios taisyklės, kurios leistų užtikrinti, kad, užtikrinti, kad ES iš tikrųjų nefinansuotų tokių valstybių vadovų, kurie nesilaiko ES vertybių. Ponios ir poniai, ši ES vadovų taryba dar kartą parodė, kad ES biudžetas negali apsiriboti tik tai nacionalinėmis e, sumomis ar įgaliojimais, kur kiekviena valstybė mosuoja savo vertybę biudžeto gale. Ir e, čia e, Europos ateities konferencija, manau, turėtų tapti tokia proga, kuri galėtų leisti apspręsti, kokia būtų ES valdymo sistema, kad e, realiai mūsų Europos projekto magija galėtų būti įgyvendinta. Ačiū pirmininkui Čiolos. Toliau ID frakcijos vardu Nikolabei istorinę diagramą diena, e, Manuel Makronas e, tuo džiaugiasi, bet iš tikrųjų, ką mes matome, bendra e, frakcijų pristatyta rezoliucija, mes galime tik tai apgailę stauti dėl šių išvadų 48 valandos. Te praėjo ir mes sveikiname, kas yra priimta. Mūsų parlamentas realiai tai tik taip tampame kažkokią um, įstaigą, kuri tik tai uh, patvirtina, pavizuoja priimtus sprendimus. Būtina realiai skirti laiko išanalizuoti susitarimus. Ir uh, visų pirma, um, ES institucijos uh, nedalyvavo sprendžiant sanitarinę krizę ir nesimatė visiškai. Ir ką mes matome bendarbiavimo bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad biurokratijos pabaiga ES nebuvo, jos trūko. Tai, kas dar, to, buvo daroma ir toliau, yra daroma greičiau, daugiau, nesiaiškinant, kokios buvo padarytos klaidos. Nebuvo visiškai e, dėl krizės nieko padaryta, nei prognozuoja, nei, nei užkartant ją kelią, nei sureaguojant, sprendžiant ją ir tik tai E, dabar džiaugiamasi dėl priimto atgaivinimo plano, bet kas bus tikrieji naudos gavėjai? 48 e, keturios dienos e, diskusijų ir Taip, ponė Makronai, ponė Merkel, vis dar egzistuoja tokia situacija, kokia buvo ir bus balsuojama dėl pagalbos ir nuo 500 e, milijardų Erasmus e, ir mokslo tyrimai, kitos programos, bet realiai išlieka ideologinės problemos ir tai yra dar vienas žingsnis link e, didesnės ES vienybės, dar labiau grimstant į skolas. O kokia reali nauda mūsų žmonėms? Uh, ekonominė parama buvo, e, bu, ekonominė parama buvo galima organizuoti visiškai kitaip, kad kiekviena valstybė apsispręstų, kaip tai padaryti, kad nebūtų diktavimo iš viršaus, iš e, valstybės narės galėjo pačios spręsti o, e, tuos klausimus. Dabar viskas yra tie nuosavi ištekliai, tarsi vienintelis sprendimas. Tai yra GAFA sprendimas, plastiko, mokestis, GAF, plastiko mokestis. O, finansinių operacijų mokestis ir taip toliau. Devynios valstybės visuomet moka į ES biudžetą daugiau nei kitos, nei kad gauna pačios ir toliau jos turės nešti tą naštą. Tie milijardai, kurie numatyti tai istorinis susitarimas, kaip sako Makronas, bet iš tikrųjų uh, tai prezidentas, kuris realiai derės, dėrėjosi dėl šio susitarimo, paneigdamas savo valstybės interesus, visiškai jos ignoruodamas, nepasdamas savo žmonių interesų ir bendrų interesų. Dėkoju žaliųjų vardu, ponas Lambert. Lambert, prašau. Ačiū pirmininkė. E, noriu paminėti Marką Riutę, e, Niderlandų liberalą Sebastianą Kurcą, e, Austrų krikščionių demokratą Mete Friedrichsen, Sana Marin, Stefan Lofman, tai yra skandinavai socialistai. Jie save mėgsta vadinti taupiaisiais, bet aš sakyčiau, kad jie yra skupieji. Jiems ES atrodo yra pinigų pompa ir jiems atrodo, kad jie visi ją pumpuoja daug pinigų. Ir uh, Jie e, taip galvoja, užuot buvę tarpininkais tarp valstybių narių, kurios patiria sunkumus ir e, finansų rinkų. E, reikia galvoti apie tai, kad be tam tikrų veiksmų gali kilti labai rimtas pavojus ES. Ir jeigu jie būtų sąžininkai, jie paaiškintų savo piliečiams, kiek gavo naudos daug jų šalis ir toliau gaus iš Europos ekonomikos integracijos. Ir jas iš tikrųjų kalba apie savo įnašus ir nori pasilaikyti e, rinkos sviestą, nesumokėdami už tai tikros kainos. Taip pat noriu paminėti e, Viktorą Orbaną, Vengrijos krikščionių demokratą, Tadeušą Maravieski, Lenkijos konservatorių. Kartais juos vadina žmonės neliberaliais, bet aš sakyčiau, yra pseudo demokratas. Jiems taip pat atrodo, kad ES yra e, pinigų pompa, kuri yra naudinga savo jų šalims, jų oligarchams ar jiems patiems. Bet jeigu jie būtų sąžininkai, jie paaiškintų, kiek e, naudos gavo jų šalys iš ES integracijos. Ir e, kad e, jų įsipareigojimai prisimti stojimo metu dėl teisinės valstybės principų ir laisvių yra solidarumo esminė dalis, bet jie dabar nori to sviesto ir dar prašo, kad jiems primokėtų už pienininkės šypseną. Uh, Nežiūrint to, dauguma valstybių narių suvokė, koks yra svarbus šis momentas. E, COVID-19 nusnešė 200 tūkstančių žmonių gyvybių ir iš tikrųjų E, tai labai svarbus e, momentas, ypač galvojant apie tai, kad ES turi bendrauti su Kinijos e, Xi Jinpingu, e, JAV trumpu, Rusijos Putinu ar Turkijos Erdoganu. Ir ES lieka tarsi viena šioje situacijoje. Ir 27 valstybių ir E, vyriausybių vadovai vienbalsiai turėjo e, priimti sprendimus ir tai reiškia, kad jie kartais atsidurdavo ekstremistų esančių tarp jų rankose. E, komisijos pasiūlymai. Pavyzdžiui, kaip atsakas į pandemiją buvo labai susiaurintas, sumažintas tuo metu, kai Mums reikia labai daug viešų investicijų, sumažintas ES biudžetas, ypač susijęs e, su, kiek tai susijęs su žaliuoju kursu. Pavyzdžiui, e, kaimo plėtra, tai yra žemės ūkio politikos žaliausias elementas sumažintas per pus. Taip pat e, E, sumažintas mokslinio tyrimų e, finansavimas, e, sveikatos finansavimas, o mes matome, kad ant, visi bijo antrosios viruso bangos. Ir dabar e, galima pozityviai pasakyti, pasidžiaugti, kad 30 procentų lėšų bus skirtama, e, skiriama klimato tikslams, bet nėra numatyta įgyvenimo mechanizmų ir kontrolės mechanizmų. E, dėl to gali kilti rimtas pavojus. Jūs, ponas pirmininkė, kalbėjote apie priemonės, bet iš tikrųjų niekas negali užtikrinti, kad viskas gerai veiks, nes nėra gero. E, patikros mechanizmo. Ne viso to e, dėka Angelos Merkel ir Šalio Mišelio atkaklumo e, buvo pasiūlytas esminis e, naujas architektūros ES elementas, tai yra masinės investicijos. Pirmą kartą bus skolinamasi kolektyviai ES istorijoje. Ir taip pat reikia pasakyti, kad kita problema, kad valstybės kad, kad nieko iki galo nuspręsta bendrųjų nuosavų išteklių e, srityje. E, jeigu būtų patvirtinti nauji ištekliai, mes galėtume e, užsitikrinti finansavimą, gražinimą skolos Ir tai labai svarbus elementas ES ateičiai. Ir tai yra susiję su pasitikėjimu taip pat. E, savo ruoštų Europos parlamentas nori veikti kaip biudžeto institucija. Mes e, priimame komisijos ir tarybos e, pasiūlymus, norime veikti kolektyviai, norime dalyvauti priimant sprendimus dėl išlaidų, dėl sąlygų taikymo. Tai turėtų būti tarsi kompasas, galvojant apie bendrai Europos interesą. Aš norėčiau baigti savo kalbą kreipdamasis į tuos taupiuosius ar E, skupiuosius e, ir pseudodemokratus kitus, jeigu e, jų veiksmai ir žodžiai verčia ES panašią į, Europos, į Sovietų sąjungą ir jie maitina savo gyventojus nacionalizmu, jie bando supriešinti Europos piliečius. E, bet mes matėme, kas atsitiko su e, Britanija, kai buvo sakomos panašios kalbos. Mes, įsitikinę europiečiai, turime sutelkti savo paėgas ir turime suvokti, kad tik tai veikdami kartu mes. E, veiksime išmintingai ir kad drąsiai žingsime 21 amžių. Toks yra mūsų kelias ir mes jo neatsisakysime niekada. Ačiū. Prieš tęsdamas diskusiją norėčiau pradėti balsavimu pirmąjį raundą. Balsuosime dėl e, ypatingos vadovų tarybos išvadų. E, 10.30 balsavimas prasideda ir truks iki 11.45. Balsavimo principas tas tas kaip ir anksčiau. Pradedame balsuoti dabar, laiko turite iki 11.45, rezultatus turėsime 13.30. O dabar žodis ponui Zylė iš EKR frakcijos. Mikrofonas. Uh, Gerbiamas tarybos pirmininkė, gerbiama komisijos pirmininkė. EKR prieš e, vadovų tarybą aiškiai sakė, laikas veikti. E, tarybos diskusijos truko daug dienų. Nelengva buvo priimti sprendimą, reikėjo priimti, e, suformuoti nuomonę dėl dalykų, kurie e, reikalavo kompromisų, lankstumo ir subalansavimo. Ir dabar pagaliau matome, kad pavienės valstybės galėjo ženkliai prisidėti prie racionalaus susitarimo. E, sprendimo, e, kuris leis mums eiti į priekį, kaip sakė e, ponas Markus Weber. Europos parlamente yra tokių, kurie nesutinka su jais ir galvoja, kad pirmiausia Europos piliečiai e, žiūri į savo vyriausybės ir tikisi, kad jos deramai sureaguos, ypač reaguojant į krizę. Kodėl mes dabar pradame kalbėti apie bendrą solidarumą ir kodėl e, būtent ES turi e, galvoti apie paramos priemonės. Valstybės narės pačios nusprendžia, kokiu priemonių reikia imtis pandemijos metu. Vyriausybės lygiai taip pat turi galvoti pačios, kaip efektyviau panaudoti solidarumo išteklius. Aišku, turi būti užtikrintas testinumas ir tokiu būdu mes turime sugražinti mūsų žmonėms viltis, lūkesčius, e, tikėjimą, kad jie galės išgyventi ateityje. E, E, diskusijų maratonas baigėsi svarbiomis išvadomis, bet tai dar nekelio galas ir suprantame, kad šių fondų e, panaudojimas nebus įmanomas e, tose valstybėse, kurios yra labiausiai nukentėjusios nuo koronos viruso. Ne anksčiau kaip po 12 mėnesių ar net dar ilgiau bus galima pradėti naudoti tas valstybės narės po to, kai pasibaigs tas liūdniausias pandemijos etapas. Uh, E, rizika yra tarsi atidedama ir mes bijame, kad piliečiai tai sureaguos e, pavojingai. Mes norėtume, kad būtų rastas veikimo priemonės kuo greičiau. Lygiai taip pat suvokiame, kad yra MF, e, daugiametėje finansų programoje E, temų, kuriamis galėjome geriau pasirodyti. Apgailestaujame, kad finansavimas sumažinamas regionų plėtrai, ekonomikos plėtrai, kad tokios svarbios programos, kuriomis galėtų būti įgyventas skaitminė darbo atvarkė, konkurencinga bendroji rinka, bus mažiau finansuojamos, o jos labai daug dėmesio skiria užimtumui, darbo vietų užtikrinimui, geopolitiniai darbo atvarkiai. Ir dabar suprantame, kad iškilo grėsmė, kad ES neatrems iššūkių, kurie iškyla santykiuose su pasaulio konkurentais. Manau, kad mes turėtume sutelkti dėmesio į daugiametę finansų perspektyvą, šias diskusijas. Čia Europos parlamento vaidmuo yra iškiausias. Tai padaryti nebus lengva. Valstybių narių ir politinių grupių nuomonė skiriasi, bet negalime dėlsti šio proceso. Mes turime jį, baigti jį kuo greičiau, atsižvelgiant susidarsius aplinkybės. Ačiū. Ačiū. Toliau. GUE NGL frakcijos vardu ponas Martin Širdeven. Ačiū ponė pirmininkė, ponė von der Leyen, ponė Mišelė, turbūt nestebina tai, kad jūs taip entuziastingai e, jūs balsavote. Valstybės narės pagaliau galės kalbėti apie atkūrimą ekonomikos ir e, Europos komisija nusprendė prisimti E, priimti bendrų skolų, kol kas viskas gerai, bet mes dar turime laukti solidarumo ženklų. Mano frakcijos pozicija visuomet buvo labai aiški. Europos Sąjunga turi imtis e, bendresnio, universalesnio atsako į koronos krizę. Mes turime galvoti apie socialinius, skaitmeninius, socialinius, ekonominius pokyčius mūsų žemine e, šio tų elementų trūksta tarybos išvadose ir tai mus nuvilia. E, ekonomikos atgaivinimo ambicingas planas yra labai svarbi priemonė, bet mes tikimės, kad e, galėsime ženkliau prisidėti prie e, visų ekonominių pokyčių Europoje ir 10 procentų bendrų nacionalinių pajamų tik yra skiriama tų problemos sprendimui e, tai netitinka uh, poreikių ir investicijų. Mes būtume galėję uh, pradėti nuo visiškai kitų uh, pradinių taškų, bet mes tą praleidome. Visuomet dominavo nacionalinių valstybių mąstysena. Valstybės narės negalėjo nuspręsti dėl teisės viršenybės įtvirtinimo, dėl vyrų ir moterų lygybės uh, dėl e, susirinkimų teisės, dėl žodžio laisvės. Tai nėra tos prekės, kurias už kelis milijonus būtų galima parduoti, tai yra egzistencijos pagrindas. Skolintis e, yra geras sumanimas šiandien. E, be to mes kalbame apie plastiko mokestį, kuris atneš 3 milijardus per metus. Kalbame apie maždaug 30 metų. E, per kuriuos tas bus taikoma. Socialinis solidarumas reikalauja sažiningesnių, teisingesnių mokesčių, skaitant ir skaitmeninės ekonomikos e, srityje. E, kalbame apie mokesčius labai turtingoms įmonėms. Jos turėtų prisidėti prie ekonomikos atgaivinimo ir čia mes galėtume rasti papildomų fondų. Pone Mišeli, vietoj to kad e, pasinertumėte į entuzijazmą ir pradėtumėt kalbėti apie e, mokesčių rojų Europoje nebuvimą, mes turime prisiminti, kad jie egzistuoja. Europos parlamente esame labai daug apie tai kalbėję. Ateityje mes turime labiau investuoti. Negalime pasitikėti tuo, kad bus automatiškai investuojama į skaitmenimą, sveikatos fondus ar socialinių e, permainų fondus. Matomegi, kad e, vis labiau auga karinės išlaidos, e, investuojama į gynybos sistemas. Praėjusią savaitę jūs praleidote svarbę progą, nežinau, ar bus kita tokia. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas sakė, e, atsiprašau, e, pirmininkė, šiandien man dabar ponas Džinan Huso iš nepriklausomų narių tarpo. Kolegos, šiandien e, istorinė diena visiems Europos piliečiams. Išgyvename milžiniškus pokyčius, kurių tikėjomės dešimtmečius. Europos politika daug metų buvo įgyvendinama aklai, taip nukentėjo milijonai europiečių. Aš sveikinu Italijos ministrą pirmininką Konti pasiekus puikių rezultatų, nes aš pats esu italas. Mano penkių žvaigždučių judėjimas e, prisidėjo prie to sprendimo prieimimo. ES naujoji politika turi galiausiai užbaigti tą biudžetinės drausmės politiką, kuri nuskurdino žmonės ir sukūrė diskriminaciją tarp piliečių ir valstybių. Ženkime į naują istorijos etapą. E, E, baikime tas programas, kurių finansavimas e, nėra užtikrintas. Europoje mes turime galvoti apie rizikos dalyjimąsi, žmonių solidarumą, turime galvoti apie realų ekonomikos augimą atsižvelgiant į ekologinius poreikius. E, Gyvenkime naują politiką ir nebežiūrėkime į praeitį, tačiau gerbkime Europos steigėjų dvasę, nes be jų Europos egzistencijos esmė pradingtų. Ačiū toliau ponas Sigrid Murisan. Dvi minutės. Much, Ačiū. E, pirmininkė, mikrofonas nori, kad aš jums tris kartus padėkočiau, tai ir padarysiu. Pirmininkė von der Leyen, pirmininkė Mišel, mes džiaugiamės, kad yra pasiektas susitarimas dėl ekonomikos atgavinimo paketo. Europos parlamento uh, E, žinia yra labai aiški. Mes džiaugiamės ambicingų 70, 750 milijardų paramos planu, tai padės žmonėms nukentėjusiems nuo koronos krizės, padėsime įmonėms ir regionams. Labai svarbu, kad e, pinigai būtų įgyvendinti teisingai, tie pinigai turi būti panaudoti ES tolesniam moderninimui. Vienas dalykas yra aiškus, kuo daugiau išleisime, tuo labiau turi būti kontroliuojama. Parlamentinė demokratinė kontrolė yra būtina. Tai yra vienas iš parlamentų reglamento pagrindinių siekių. Per artimiausius septynerius metus taip pat turi būti teisingai išskirti akcentai. Parla... Europa dabar gyvena po koronos krizės. Tad daugiametė finansų programa turim būti ambicinga, kad mes įgyvendume pažadus duotus Europos žmonėms. Taryboje matėm, kaip 27 ministrai pirmininkai ir prezidentai kovojo už savo 27 nacionalinės perspektyvas. Europos parlamentas kovos už Europos perspektyvą. Mes išklausėme tarybos ir dabar laikas tarybai išklausyti Europos parlamento kokie mūsų siekiai, ko mes norime. Mes norime, kad daugiau jaunų žmonių galėtų keliauti ir mokytis kitose valstybėse, kad geriau pažintų ES ir europietišką gyvenimo būdą. Skirtingose valstybėse narėse ES. Tam reikia daugiau biudžeto Erasmus stipendijoms. Norime, kad būtų pastatyta daugiau ligoninių, kad būtų modernizuotos egzistuojančios ligoninės. Tam reikia ambicingos ES sveikatos politikos. Reikia novatoriškos mokslinių tyrimų pagrindų sukurtos ES. Todėl turime daugiau skirti horizonto programai. Nenorime, kad niekas nebūtų pamirštas. Uh, E, permainų ekonomikoje. Tokie mūsų siekiai ir pageidavimai, kad mes galėtume paremti ES biudžetą artimiausiams septyneriems metams. Pirmininkė von der Leyen, jūs sakėte, kad šį biudžetą bus sunku priimti, tarsi skau, sunkiai nurijama piliulė bus. Mes nenorime tos piliulės praryti, mes norime ją patobulinti, mes norime greičiau pradėti dėrybas, greičiau jas užbaigti ir greičiau balsuoti. Pone Vandelajan, jūs buvote ministrė, pone Mišeliu, jūs buvote ministras pirmininkas, jūs puikiai žinote, kad biudžetą priimant paskutinis žodis tenka Europos parlamentui. Tad aš noriu pasakyti greičiau, baigime diskusijas ir duokime ES žmonėms signalą, kad turime ambicingą biudžetą artimiausiams septyneriems metams. Simona, du... Simona Bonafė. Ačiū pirmininkė. Pagaliau, pagaliau Europos vadovų taryba sudarė galimybę žengti žingsnį į priekį. Mums reikia europinio atsako į COVID pandemiją ir pirmą kartą mes galime kalbėti apie realią europinę galimybę padėti mūsų ekonomikoms atsigauti. Next Generation EU ekonomikos gaivinimo priemonė reiškia, kad iš tikrųjų bus galima judėti į priekį, kad nebus taip, kad žmonės galvos, kad geriau e, tai ginti savo nacionalinius interesus, tarsi jie būtų kitokie nei Europos interesai. E, koronos krizė e, lėmė didžiulės kančias, daug netektų gyvybių, daug prarastų darbų, galbūt net ir galimybės kada nors susirasti kitą darbą, ekonomika smarkiai susilpnėjusi, mes matome krizės padarinius, mes turime iš jos išbristi su tvirtu europiniu projektu. Todėl aš Šarlį Mišelį, šiandien mums reikia papildomų pastangų, e, reikia veikti iš vieną. Gaivinimo priemonė yra labai svarbi. Tačiau um, FP nepakankama, reikia daug didesnių išteklių, reikia užtikrinti mūsų ekonomikų atsigavimą e, ir tai mūsų bendras interesas. Mums reikia gaivinimo planų ekonomikoms gaivinti, reikia pakankamų išteklių, kad pavyktų tos planus įgyveninti, reikia užtikrinti, kad ES programos galėtų būti toliau gyveninamos ir kurtų tvirtus pamatus bendrai mūsų ateičiai, kurias mes norime. Žalėsis kursas, jeigu mes norime norime galvoti apie kitą europiečių kartą, būtent tam ir yra kitos kartos es ekonomikos gaivinimo priemonė, tai reikia nepamiršti horizonto e, teisingos e, pertvarkos e, fondo, e, Erasmus ir kitų programų, negali būti jos drastiškai apkarpytos. Mes negalime sutikti su, to, su tuo, kad Europos lėšos nukeliaus tiem, kurie negina um, Europos interesų, kurie pakerta Europos vertybės. Mes taip tikrai žingsnis į priekį žengtas, tačiau reikia padaryti daug daugiau. Mes tikrai pasitikime jūsų darbu ir mes tenksimės dirbti minutį iš vien. Ačiū, prezidentė. Um, Lo hemos conseguido. Ačiū pirmininkė, mums pavyko. Daugelis e, iš jūsų esant čia, kreipiuosi taip pat į jūs, ponė von der Leyen, į poną Mišelį, mes tikrai dirbome visi, kad turėtume plataus užmojo sustarimą, kuris leistų vieningai Europos e, Sąjungai šios krizės. E, Ir mes e, tiek balandį, tiek gegužę patvirtinome dvi rezoliucijas parlamente. Dabar ES ir visos valstybės narės turi atlikti savo e, namų darbus. Vis, kai kas jau e, švenčia, bet džiaugiasi rezultatais, bet laukia mūsų labai daug darbo. Ir iš tikrųjų kol kas. E, e, dar nepadarė, dar reikia labai daug ką padaryti, kad galėtume naudoti tas lėšas ir kad galėtume sukurti kelią galimybės pokyčiams, kurie yra būtini. Ir niekas nebus e, suteikta nemokamai, net ir šitie 70, 750 milijardų bus e, lėšos, kurias turės gražinti būsimos e, kartos. Ir mes E, turime galvoti, kaip atsakingai naudotas lėšas. Ir reikia taip pat e, kartoti visur Europos Sąjungoje apie tai, kad reformos, kurios e, uždėlstos, kurias seniai į, turėjo būti gyventos, dabar pagaliau turi būti vykdomos. Ir mes turime sukurti tokią Europą, kad galėtų visi naudotis švaria aplinka, technologiniais pasiekimais. E, kaip mes e, panaudosime tuos pinigus gerai, e, visa tai susijęs su tuo, ar jau nuo to, kaip panaudosiu tuos pinigus, priklausys nuo priklausys ES ateitis, ar ji bus stipresnė. Ir mes turime dabar galvoti, kad lėšos būtų panaudojamos gerai. Ačiū pusantros minutės, e, panas Marko Kamenosi. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pirmininkui Mišeliui ir dėkoju pirmininkiai Van der Leyen už tai, kad jie atvyko į mūsų posėdį tikrai labai svarbus susitarimas, bet reikia suprasti kontekstą iš tikrųjų ES sukūrė tiek daug taisyklių, kurios tokios sudėtingos, kad mūsų piliečiai negali jų suprasti. Ir koks, kokia situacija, net ir prieš COVID-19 krizę matėme, kad mūsų regionas, mūsų pasaulio dalis maž... lėčiausiai auga ekonomikos prasme. Ir um, E, makroekonominė prasme e, Europos vadovų tarybos susitarimas yra labai svarbus, ypač mano valstybė. Reikia išsiaiškinti, kokie ištekliai realiai atkeliaus į mūsų valstybės, kokiu priemonių bus įmamas ir tikrai, kai įsigilini e, labai neraminamai atrodantį situaciją, nes lėšos greičiausiai nukeliaus ne į tuos sektorius, kurie patyrė didžiausią sukrėtimą, ar tikrai įsiklausyta į mūsų valstybę valstybių interesus, rekomendacijas, ar bus pagalba skirta tiems sektoriams, kuriems labiausiai to reikia, sveikatos priežiūros ir kitiems, ar, mm, ar nebus taip, kad tos lėšos, kurios skirtos Italijai ir vėliau nukeliaus iš tikrųjų tik tai elektriniams autobusams finansuoti, kurių, kurie gaminami Kinijai. Aš e, matau, kad šiandienos e, krizė vis dar nėra realiai suvokta, nepamatytas dar jos mastas ir mes turime e, suvokti tą ir tas susitarimas tikrai nėra magiškas sprendimas. Pas... Pirmą kartą istorijoje ES reaguoja E, bendromis Europos e, paskalomis, kurios bus reikalingos investicijoms e, atgaivinti ekonomiką iš krizės. Reikia sisteminio ekonominio pokyčio, tai ekonomiškai išmintingas politinis žingsnis. Kai ekonomikos krizė e, smogė, mes reikal, turime demonstruoti ekonominę ūkio sąjungą. E, ši krizė reikalavo ieškoti bendrų sprendimų. E, E, naujosios rastos paskolos e, leis sustiprinti ekonomiką. 1,8 milijardai nacionalinėms poreikiams bus skirta. Suprantame, kad ES skirtas biudžetas e, dar yra nepakankamas. Mes turime e, galvoti apie e, mokslinių tyrimų, skaitmenėjimo, gamtos apsaugos, žmonių neturtingose regionuose, jaunų žmonių, Erasmus programos, Europos mainų programų stiprinimą. Ir Europos parlamentas savo sprendimuose apie tai kalbame. Žinome, kad arogancija Arogantiški vyriausybių vadovai reikalauja biudžetinės permokos išmokos gražinimo. Kolegos, mumsgi smogė didžiausia sveikatos pandemija, didžiausia sveikatos krizė ir mes e, turime stiprinti sveikatos finansavimą. 30 procentų investicijų į klimatą yra numatyta ir skiriama tarsi teisingoms kryptims. Europos parlamentas visuomet reikalavo, kad būtų skiriama daugiau lėšų. E, pagal Paryžiaus klimato sutartį e, priimtų įsipareigojimų jau nebepakanka. Klimato apsauga reikalauja ir biologinės įvairovės apsaugos. Mes turime sukurti bendrą ES projektą, kur kuris e, būtų suderintas su Paryžiaus e, įsipareigojimais, nes dabar to nėra. Pone Mišelį, mes galėtume gėdytis dėl to, kad dėl teisės viršenybės principo įrašytoji sutarties dalis yra nepakankama. Ji e, nukentėjo, ta teksto dalis nukentėjo dėl Viktoro Orbano reikalavimų. Mes turime suprasti, kad ES nėra pinigų automatas. Viktoras Orbanas pateikė pasiūlymą, kuriuo ta prie, teisinės viršinybės įtvirtinimo priemonė yra blokuojama ir Europos parlamentas var artimiausios savaitės tam tikrai priešinsis. Europos parlamentas turi suprasti, kad jis yra girdimas priimant sprendimus dėl ekonomikos. Mes norime vienybės. Mes norime griežtų diskusijų su Europos parlamentu ir mes norime, kad čia priimtos išvados būtų visiems priimtos, nes tai, kas padaryta dabar, yra netoleruotina. Minutes, pusantros minutės Janu Overtve. Ponas Van Vonvelfeld. Dat was ook eh, erg nodig, want... Europos vadovų taryba susitarė, tas buvo labai svarbu iš tikrųjų, nes buvom atsidūrę, įstrigę aklavietėje ir COVID-19 krizė parodė, kad tikrai labai svarbu spręsti tuos klausimus mūsų ekonomikos turi kaip galima greičiau atsigauti, tačiau matome, kad yra daug tokių neužbaigtų klausimų. Pavyzdžiui, kas yra numatyta skubios pagalbos atveju, neaišku, kaip veiks ta, ta, ta pagalba, pavyzdžiui, kas bus, jeigu bus vėlgi strikta tuo klausimu. Antras klausimas, dėl ko neaišku, tai yra gražinimas lėžui, kokie yra principai, kaip viskas atrodys, kaip ir iš principo, kaip ir yra tam tikri rėmai, bet kaip konkrečiai tie, tai atrodys, kaip tie 750 milijardų bus sugražinti, nėra dabar aišku, nėra jokių garantijų iš tikrųjų dėl ateities ir, ir dar turi tikrai daug diskusijų vykti. Toliau mm, dėl kriterijų klausimas yra labai rimtas, pavyzdžiui, tas istorinis dabartinis nedarbo lygis ir, ir taip toliau, reikėtų aiškesnių detalių. Ir daug kolegų kalbėjo apie tai, kad m, mm, svarbus yra tas susitarimas m, mm, dėl biudžeto, bet reikia nepamiršti novatoriškų e, mokslo tyrimų e, programų rėmimo. Tikrai daug didesnis finansavimas turėtų būti ten. Ačiū. Minutes, Panas Kušmau, dviem minutėm. Obrigado, senhora Presidente. A emissão de dividendos. Ačiū pirmininkė. Šis žingsnis yra precedento neturintis ir labai svarbus. Bet reikia pasakyti, kad kol neturėsime nuo savo išteklių, mes negalėsime žengti į priekį, nes taryba tik tai ims pinigus iš kitų būsimų biudžetų. Ir mes su šia skolą, grįžtume prie makroekonominių sąlygų. Žinome, kad ES buvo e, ankstesnės ekonominės krizės metu e, priimtos, e, priimti sprendimai, kurie turėjo labai liūdnas pasiekmes piliečiams, valstybėms narėms. Mes dabar turėsime mažesnį biudžetą. Europos Sąjungoje padidės neligybė, matysime mažiau Europos Sąjungos. Ir e, noriu pakalbėti apie taupesias šalis. E, kai kurios e, šalis nieko prieš nemato, kad jos gaus daugiau pinigų, bet taip pat nenori imti sprendimų dėl biudžeto taisyklių reikia tą daryti dėl to plano, kuris yra patvirtintas. Mes turime nepakengti vidaus rinkos taisyklėms. Beveik dešimt metų mes matėme, kad makroekonominių sąlygų nebuvo laikomas ir noriu pirmiausia paminėti Niderlandus – Europos parlamentas aiškiai sako, kad jis nesutiks su dabartiniu biudžeto pasiūlymu. Mes nenorime nelygybės Europos, taip pat nesutinkame su tomis permokų, su permokų gražinimais. Mes visos e, parlamento frakcijos e, pritarsime būtent tokiai pozicijai ir nepritarsime e, tokiems siūlomis veiksmams ir neligybės Europai. Dabar ponas Pučdemon. Dėkoju. Šią savaitę išgirdome apie sustarimą, reakcija buvo pozityvi, viltinga. Esant tokioms rimtoms problemams, tai yra rimtas žingsnis į priekį. To ir tikimės iš ES Dabar valstybės narės turės veiksmingai e, paskirsyti išteklius e, labai atsakingai galvodamos, nes tos lėšos e, ateina iš milijonų pastangų, milijoninių pastangų ir tai yra ES solidarumo išdava, to nepamirškime. Ekonominio atgaivinimo e, galinga mašina sukurta ir atsirado galimybės, e, bet turime galvoti apie demokratinę ir teisinės valstybės principus. E, žinome, kad pavyzdžiui, uigur e, žmonės etinės grupės žmonės labai kenčia, mes turime nepamiršti ir jų savo priemonę, galvodami apie mūsų priemonės. Taip pat nepamirškime ir nacionalinių mažumų ES. Mes, katalonai, labai gerai žinome, kokia yra situacija. E, ar Ispanija atmes jungtinių tautų e, žmogaus teisų komiteto rekomendacijas? Ar galime kalbėti apie ekonominį atsigavimą be demokratijos? politinio aspekto Kinijoje taip, bet Europos Sąjungoje tai būtų košmaras. Ir mes negalime pamiršti tokių dalykų. Minutes, Pone Delangė, dvi minutės. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Na de... Ačiū pirmininkė, keturios dienos, keturios naktis, kaip pirmininkas Mišelis sakė, eh, vyko tarybos ir susitarimas apibūdinamas kaip geras, blogas, baisus. Geras tai yra iš tikrųjų keliarių metų e, biudžeto susitarimas ir visas paketas dėl koronos krizės, dėl ekonomikos gaivinimo. Mes žinome, kad dar nesibaigė tas darbas ir dar reikės iš tikrųjų daug darbo įdėti, kad realiai būtų išspręstos problemos ir būtų išsiaiškinta, kaip bus užtikrintas ta taisyklių laikymasis. Dar kol kas tai neaišku. Ir

toliau, kas yra blogai. Iš tikrųjų, mokslo tyrimai, inovacijos, tai, ko mums būtinai reikėjo, bet trūksta lėšų, o taip pat migracija, kitas lasmas. Ir pirmininkė Mišelė taryboje nuolat stringama tais klausimais. E, vis sakoma, kad reikia Europo, europinio sprendimo, bet jo vis nėra. Ir sakoma, kad gerai bus numatytas biudžetas, bet tas biudžetas dabar apkarpytas. Ir pirmininkė Mišelė, iš tikrųjų, kai ateis kita migracijos krizė, ką mes darysime, vėl reikės europinių sprendimų. Ir dabar kas yra baisu - įstatymo viršenybė, um, teisinės valstybės principas visuomet panašu, kiekvienose išvadose vis e, mažiau apie tai kalbama, silpnesnės formuluotės, bet tai tikrai dar nesibaigė ta kova reikia labai daug e, ką padaryti dėl to, kad realiai mechanizmas galėtų veikti. Europos parlamentas, aš manau, e, galėsime aišku signalą e, pasiūsti valdžiai Lenkijoje ar kitose valstybėse, visoms 27 valstybėms, kad būtų aišku, kad teisinės valstybės principas Europos parlamentui yra labai svarbus, nes iš tikrųjų, galbant apie tą ekonomikos gaivinimo pra, e, e, visą projektą. Europos parlamentas nori aiškiai pasakyti, kad teisinės valstybės principas yra tai, ko mes laikomės, tai, kas yra svarbiausia. Ačiū Jums. Minutes, Dabar ponia Markės. Pirmininkai, Mes matome europinį atsaką į krizę. Piliečiai, šeimos, verslas, pilietinės visuomenės organizacijos, vyriausybės gali pasikliauti ES jos atsaku. Būtent to ir buvo tikimasi. Europos parlamentas pasisakė už gaivinimo fondo įsteigimą, kuris būtų pagrįstas e, bendra skola. Europos atsakas yra pagrįstas tuo fondu. Noriu pasakyti komisiją, kuri pademonstravo kūrybišką požiūrį, plataus e, užmojo e, subalansuotą daugiametę finansinę programą ir gyvinimo fondą pasiūlė. E, valstybės narės, aš esu tikra yra patenkintos tomis lėšomis, kurios bus skiriamos, bet yra e, dalykų, kuriuos reikia atsižvelgti. Ir manau, kad ponia von der Leyen sutiks mumis, e, kaip bus su strateginėmis programomis ateityje Erasmus, Horizontas Europa, skaitmeninė Europa, Europos Sąjunga sveikatai, kūrybinga Europa, e, teisių ir vertybių programa. Europos parlamentas labai patenkintas europinių atsakų, bet mes. Uh, turime visas priemonės skirti e, toms programams, kad užtikrintume ES biudžetą e, stipresnį. Mes turime ginti e, sąjungos interesus, būtent jie kartais yra kvestionuojami ir mes turime atstatyti pusiausvyrą Europos Sąjungoje mes turime, um, kad būtų, norime reikalauti, kad nebūtų vadovaujamasi tik nacionaliniais interesais. Uh, taip pat turime nepamiršti lyties aspekto integravimo klimato tikslų. O dėl naujųjų nau, nuosavų išteklių ES, nauji ištekliai, pavyzdžiui, skaitmeninis mokestis. Uh, finansinių sandorių mokestis galėtų būti sprendimai. ES biudžetas yra pagrystas BNP tam tikrų procentų. Daug metų apie tai diskutuojama, nebuvo lengva rasti sprendimo, bet dabar jau matome tam tikrus sprendimus susijusius su ES ateitimi. Pone Aji, gerbiama pirmininkė. Ši pandemija mus pri. Ši pandemija smogė mums visiems. E, ji uh, smogė e, dar per pirmąsias savaitės parodydama, kai mes esame bejėgiai. Dabar mūsų ekonomika darbuotojai nukentėjo ir tikisi mūsų kaip išrinktųjų vilties gaidų. Mes tikimės, kad E, Europa galės tapti atsparesnė, žalesnė ir novatoriškesnė. Būtent šioje dvasioje valstybių ir vyriausybių vadovai priėmė ekonomikos atgyvinimo planą. E, tai nepaprastai didelis žingsnis į priekį, svarbus mūsų ateičiai, tai istorinis momentas. Aš manau, kad niekas, atinti šioje salėje, negalėtų užginčyti, e, kad niekas priimantis tą sprendimą neturėjo piktų kėslų. Taigi aš e, sveikinu iš viso širdies, kad pasiektas svarbus biudžetinis susitarimas, bet mes supraskime, kad e, valstybių ir vyriausybių vadovai e, yra saistomi vienbalsiškumo. E, jie atsineša iš savo valstybių nacionalinius biudžetinius interesus į Briuselį ir bando juos sureguliuoti. Tai turi baigtis. Ponai pirmininkai, šiandien mes priimsime poziciją, e, kurioje Europos parlamento nariai reikalaus aiškaus ir privalomo e, įsipareigojimo sukurti naujus nuosavus išteklius. Išteklius nebegalime kalbėti miglotai, galvodami apie galbūt sukursime ką nors. Mes reikalavome, kad GAFA uh, sukurtų uh, griežtus reikalavimus pramoniai, Ir atvirai kalbant, mes e, turime įstatymuose surašyti tai, e, kas jau seniai e, dominuoja mūsų diskusijose. Ponios ir ponai, šiandien mes turime pradėti diskusijas dėl neįlinio biudžeto kartu, pasitikėdami vieni kitais ir turėdami labai aiškės ambicijas ir sugebėdami sparčiai veikti. Ačiū. Ačiū. Pusantros minutės Ponas Madison. Pone Vandelain, aš kalbėsiu savo kalbą. Dėkoju visiems už pasisakymus, labai įdomu klausyti, e, kaip jūs vertinate šio susitarimo pasiekimą, bet mano problema, man, aš problemą matau, kodėl toks fondas egzistuoja. Kodėl 750 milijardų yra skolinamas? Europos komisija teigia, kad daugelis valstybių narių nesugebėtų pačios pasiskolinti tokiomis sąlygomis, kokias gaus ES bendrai. Kodėl? Todėl, kad valstybių narių ekonomika nėra to verta. Kodėl? Todėl, kad ES direktyvos ir reglamentai valstybėms narėms trukdė plėtotis ir dabar negali valstybės funkcionuoti taip, kaip galėtų. Todėl valstybės narės ir buvo taupios. Pavyzdžiui, mano tėvinė Estija. Jos nacionalinė skola yra viena mažiausių pasaulyje, bet dabar ji turės priimti tas skolas, nes daugelis valstybių narių e, turėjo žymiai didesnius įsiskolinimus jau daug metų. Dėl teisės viršenybės principo. Mes negalime apeiti sutarčių, nes sutartys neleistų tokio precedento, kai Europos komisija skolinas Europos lygmeniu. Mes nežinome, kaip finansuosime e, skolos gražinimą. Ir aš esu tikras, kad visa tai uh, galiausiai nusės Europos teismuose. Taip jau buvo Vokietijoje ir aš tikiuosi, kad ne, nežinau, ar mes taip sukursime Europos ateitį. Toliau e, viena minutė ponui Eichhaut. Ačiū, ponė pirmininkė. Per man skirtą minutę aš norėčiau kalbėti apie tuos taupiuosius, penkis taupiuosius, yra iš, kurie yra iš skirtingų politinių šeimų ir kiekviena tų taupiųjų uh, vyriausybė turi savo interesų. Klausimas tiems taupiesiems būtų toks, ką jūs dabar galvojate, praėjo dešimt metų po euro krizės, pagaliau atsirado pagreitis viešųjų investicijų planui ir dabar sakome, kad jį reikia sustabdyti. Sveikatos sistemos krizė smogia visai ES ir tada yra mažinamas finansavimas ES sveikatos programai. Septyniarių metų daugiametės programos, finansavimo programos mažinamos, josgi padėtų dešimtmečiams pasirinkti, mažinamas finansavimas moksliniams tyrimams. Kita rimta krizė - klimato kaita. Ir dabar yra mažinamas finansavimas. Socialinio teisingumo fondas e, mažiau finansuojamas. Ir e, visi kalba apie teisės viršenybės pažeidimus, o jūs apie tai nieko nekalbate. Taip, mėly taupėjai, jūs turite biudžeto permokos gražą, bet mes ES kalbame visų interesus, įskaitant ir jūsų interesus. Mes Europos parlamentas jums uh, dabar suteikėme galimybę dar kartą persvarsyti savo prioritetus. Toliau pusantros minutės e, ponas Fžionza. Ačiū pirmininkė. Daugiametė finansinė programa ir naujasis e, gaivinimo fondas yra būtini. Ir nežiūrint to, ką šiandien pasakysime, manau, kad tai, kas buvo po ilgų dėrybų Europos vadovų tarybos parengta, yra tai, ką reikėtų vertinti. Ir todėl aš noriu tai akcentuoti. Taip pat solidarumo atsakomybės. Uh, idėja, manau, visgi įveikia nacionalinius e, jausmus ir tai yra labai svarbu. Tikrai niekas nenukentės nuo to, kas yra pasiūlyta. Ir tvirtai tikiu, kad teisinės valstybės principo panaudojimas kaip išsisukimas, pasiteisinimas yra aiškiai matus, e, matomas. E, me, visi mes pasisakome švarų orą, švarų vandenį, švarų klimatą ir tikrai tikrai nereikėtų pasitelkti e, ne, ne, ne, kažkokių tai pretekstų melagingų, kad e, ir už tai pritaikyti sankcijas kažkokiams valstybėms dėl to, kad kažkas kažkaip netai pasielta su teisėjais ar panašiai. E, jeigu mes norime taikyti kažkokį tai peržiūros mechanizmą valstybėms narėms, tai jis turi būti visiškai sąžiningas ir teisingas. Mes pasisakome už teisinės valstybės principą ir mes labai tikimės, kad greitai bus išspręstas tas klausimas dėl e, teisėjų ir kad lėšos tikrai greitai atkeliaus į mūsų valstybę ir galės būti panaudoti netartingiausiams regionams, mūsų vyrams ir moteriams, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. Mes tikime, kad bus galima panaudoti uh, tas naujasias programas. Taip yra tam tikrų trūkumų, žinoma, bet mes tikimės, kad bus galima tos lasmus išspręsti ir panaudoti šias lėšas kaip galima greičiau visose valstybėse narėse. Samaržiai. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau pasakyti, kad Europos vadovų tarybos susitarimas yra istorinis. Iš patirties e, žinome, kad dažnai atvertos duris staigiai užsitrenkia, kuomet kyla klausimas dėl konkurencijos ar panašių dalykų. Parodys, aišku, ateitis. Bet tikrai negalima žiūrėti e, trumparegiškai ir Europos vadovų susitai, tarybos susitarimą susitarimas mm, pasiektas visgi uh, pakertant ilgalaikio laikotarpio tikslams ES. Tai, ES, tai inova, inovacijoms skirtas lėšas, mokslo tyrimams skirtas lėšas, Erasmus skirtas lėšas nukentėjo ir realiai yra renacionalizuojama Europos politika. Ir, mm, šis susitarimas rodo visgi, kad nacionaliniai interesai buvo svarbesni nei europinė dvasia, kurią mes giname. Ir pabaigai aš noriu tarybai pasakyti, kad Europos parlamentas turi teisę tarti paskutinį žodį. Ir mes laikysimės taisyklių ir e, būsime e, bendrijos metodo garantas. Minute, Ačiū, ponia Adenolfi, vieną minutę. Dėkui, pirmininkė kolegos. Liepos 21 dieną gimė solidari Europa. Aš tikiu, kad tai e, pateks į istoriją. Žinome, kad 750 milijardų skirta kovoti su krize ir bus e, bendra skola prisimama ES mes e, pras, pradedame naudotis privalumais to sprendimo ir būsime dosnus. E, dosnus e, pietinėms rajonams Italijoje, kitiems regionams. Ir kai kurie sumažinimai vis tik tai, manau, kad patvirtinti yra trumparegiški, kaip galima mažinti finansavimą sveikatai per krizę. Uh, Mes taip pat turime e, galvoti apie kitas rytis e, turizmo sektorių, žemės ūkio sektorių, kurie labai nukentėjo, reikia jiems paramos. Mes džiaugiamės tais dėliais pokyčiais ir e, mūsų kelias yra Spinelio ir kitų steigė ES svajonės įsipildymas. Turime galvoti apie ateitį, kuri mūsų laukia. Ponas Kasparė, dvi minutės. Gerbėme ponė pirmininkė, sveikinu Europos taryboje priemus tokį greitą sprendimą. Tai yra tvirtas signalas, signalas, kad Europa kovoja, kad Europa e, turi daug skirtingų interesų, bet galų gale valstybės narės gana greitai gali rasti bendrą poziciją. Tai svarbi žinia Europos piliečiams. E, Europoje, ga, Europą galime pasitikėti, mes esame solidarūs. E, E, šis e, dokumentas buvo, turi tvirtą dėrybinį pagrindą, bet mes norime, kad tas paketas būtų deramai gyventas. Tie pinigai tik nuo sausio pirmos galės būti pradėti naudoti. Tai dar turim šiek tiek laiko, galime dėl patobulinimo išleidimo planų kalbėti ir apie tai mes turime pakankamai diskutuoti. Ar mes pakankamai racionaliai pasverėme, kaip tie pinigai galėtų būti investuojami? Kodėl valstybės narės neturi drąsos reikalauti ar suteikti galimybę ES realiai Europos lygmenių programas ir planus kurti, kodėl valstybės narės nusprendė, kad jos pačios bus atsakingos už programų kūrimą, o ne Europos lygmenių bendrai. Kitas klausimas tarybos pirmininkui. Kaip jūs užtikrinsite, kad nei vienas Europos pinigų procentas E, nebūtų išvaistytas. Kaip bus su nuosavų išteklių užtikrinimu? Mes norime, kad 94 procentai ES bendrųjų nacionalinių pajamų nusėstų nacionalinių valstybėse narėse, regionuose. Uh, E, bendras ES paketas bus sėkmingas tik tada, kai valstybės narės su savo 94 procentais pasieks teisingas priemonės. Ir Europos parlamentos turėtų duoti labai aišku signalą, kad mes tikimės e, deramo elgesio iš valstybių narių vyriausybių ir parlamentų. For... Ačiū. Pusantros minutės ponas Volker gerbiama ponė pirmininkė, gerbiama von der Leyen, gerbiamas Mišeli. Gerai, kad e, mes e, dėrybas baigėme gerų rezultatų e, Galbūt jis nėra puikiai e, komprom, iš kompromiso išplaukęs. Ta e, skarčioji piliulė, apie kurią šiandien kalbėjote, mums bus sunkiai prarijama. Ar ES yra pasirengusi ateičiai? Investuokime ES programą, e, klimato neutralumo užtikrinimas investicijomis. Uh, turi būti užtikrinamas, turime kalbėti apie e, socialinių fondų teisingo fondo geresnį finansavimą, o dabar yra sumažintas finansavimas ir e, pasaulinės pandemijos e, kontekste sveikatos e, politika yra ženkliai mažiau numatoma finansuoti apkarpomas finansavimas. Dabar kalbame apie naujos kartos ES. Ką tai dabar reiškia? Šiandien tai atrodo, kad naujos kartos ES turės rūpintis klimato krize, sveikata, e, skaitmeninimu, bet tarsi bus rūpinamasi tik kitose kartose, o ne dabar. Tai yra netoleruotina. O būtent taigi yra ES piliečių prioritetai. Mes, Europos parlamentas, turime būti išgirsti, e, kalbant apie e, ekonomikos atgavinimo programą. Mes kalbame toliau apie teisės virsenybių e, principą užtikrinimą. Tai, kas yra sukurta dabar, yra netoleruotina. Mes turime parengti tvirtą pagrindą bendram bendradarbiavimui ir pasitikėjimui vieniems kitai. Būtent tokio solidarumo stoka daro tą piliulę, apie kurią jūs kalbėjote, tokią karčią. Taip sunku ją praryti. Uh, E, žurnalistai, teisininkai, e, piliečiai dabar e, turi kovoti už savo teisų apsaugą. Tai yra nepriimtina. Ačiū. Ačiū pusantros minutės, ponas Kauner. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė von der Leyen, kolegos. Gerai, kad mes turime rezultatą, pasiekimą. Bet aš manau, kad šis savaitgalis taip pat parodė, kad valstybės narės ES mato kaip pinigų automatą. Ir žiūri, kaip tik galima iš jo ištraukti daugiau pinigų. Tai pasakytina apie visas valstybės narės. Turtingės, e, taupesnieji e, galvoja, kaip daugiau sutaupyti, o kiti galvoja, kaip daugiau ištraukti. Kolegos ir kolegės. Bet ES nėra pinigų automatas. Ji turi būti garantija ateičiai. Ir šiandien mes turime akcentuoti ateities akcent, e, pagrindinius elementus. Erasmus projektą, švietimo sistemą, Europos projektų sukūrimas, vandens apsaugos, ekologinės apsaugos sistemai. ES būt, turi būti stipri ten, kur valstybės narės yra silpnos. Kolegos, e, kai kurios valstybės narės ES vis tik vertina kaip pinigų automatą, ta prasme, kad jie galėtų savo ir savo draugams pinigų iš ES ištraukti. Tai yra nepriimtina. Reikia uh, teisinės apsaugos ES teisės e, dominavimui. Pinigų nebebus autokratams ir korumpuotiems draugams. Pinigai nebetekėsi tokias rankas. Ta turime labai aiškiai pasakyti. Šiuo požiūriu Merkel ir jos kompanija nepakankamai pasisakė per šią diskusiją ir Europos parlamentas to net nepriims. Tam nepritars. You, minutes, Ačiū pusantros minutės, ponas Beck. Pirmiausia, gera žinia. Brexit išgelbėjo Britanijos 80 milijardų eurų. Maždaug tokia suma, kiek Britanijai būtų kainavęs ekonomikos atgaivinimo fondas. Niekad neišvaistyk geros krizės. Čia ES iki 2020 e, metų 2027 metų 1,8 e, e, milijardų išleis 750 e, milijardų per skolas. O nors ES sutarties 310 straipsnėje yra sakoma, kad ES biudžetas turi būti subalansuotas ir visiškai finansuojamas iš nuosavų išteklių. Aiškiai pasakyta, ES skolos yra nelegalios. Konfucijos sakė, kai žodžiai praranda reikšmę, liaudis žmonės praranda laisvę. Ne vengrai, ne lenkai laisvai, bet per Bruselį ir Berliną yra prarandama laisvė. E, Merkel elgėsi taip, e, tarsi e, Vokietija būtų pasaulio galygė, kaip Junktinės Amerikos valstijos po karo. Ir tokiu būdu net išnaudoja kit, piliečių mokesčių mokėtojų pinigus. Uh, Todėl, o dabar tomis sąlygomis matome, kad mes vokiečiai turime mažiausiai asmeninio turto eurozonoje, mūsų mokesčiai aukščiausi pasaulyje, elektra kainuoja brangiausiai, e, nekilnojimo turto turime mažiausiai. Turtingos Vokietijos žmonės yra skurdžiausi piliečiai pasaulyje. Vandelain planuoja ES mokestį ir kuria nelegales ES skolas. Legard daro spaudimą, kad būtų surinkti nelegalūs Europos piliečiai. Europą valdo trys moteris. E, tai yra yra brangiausiai po Madame Pompadour laikų kainuojančios moterys. President, um, President, President. Ačiū pirmininkė. Uh, e, Pone pirmininkė, pone Mišeliai, aš esu gydytojai ir aš pasakysiu, kad nežiūrint sustarimo esu nusivylusi uh, sumažinimo finansavimo programoms. Matome, kad uh, pavojus vėl didėja Europoje. Ir aš negaliu paaiškinti savo kolegams, kodėl valstybės narės to nesuprato, nes tai yra absoliutus prioritetas. Mes negalime lyginti skaičių pasiūlymę su ankstesniais skaičiais, nes tuo met dar nebuvo kilusi COVID krizė. Aš taip pat esu mokslininkė ir profesorė. Aš negaliu paaiškinti savo studentams, kodėl Erasmus e, programa e, sumažinta. Negaliu kolegoms mokslininkams paaiškinti, kodėl horizontas ES negaus tiek finansavimo, kiek turėtų, nes tai yra variklis inovacijoms, naujoms įmonėms, mūsų galiai, mūsų lyderio vaidmeniui pasaulyje. Mes manėme, kad komisija, mes tikėjome komisijos ambicijomis skaitmenio perėjimo srityje ir tai yra prioritetai, kurie susiję su ateitimi, bet mes pasigendame pasiūlyme to. E, jeigu dėrėsimės e, dėl daugiametės finansinės programos, įklausykite į mūsų ir papildykite finansavimą toms esminės svarbos programoms. Ačiū. Dėkoju, ponas Epik, vieną minutę. Voorzitter, de Europese top is geëindigd met het verraad van de heer Rutte. Europos vadovų taryba užsibaigė ir buvo pasijukta iš terutė koks rezultatas. Jungt Ponas Terutė pasisakė prieš sku, skubaus sustabdymo mechanizmą e, ir kaip Junktinė karalystė pasinaudos tokiu variantu ir panašu, kad Olandijoje pensijos bus apkarpytos ir tai yra visiškai nepriimtina žmonėms. Aš raginčiau surenkti uh, referendumą Niderlanduose dėl tokio perskirstimo mechanizmo, dėl kurio Olandijos žmonėms sumažės pensijos. You know, yesterday... Kaip žinia, vakar Said Ali uh, uh, Dublino vienoje ligonėje mirė E, jam šiandien būtų suėję 60 metų. E, per sveikatos krizę e, nukentėjo, mirė daug žmonių. Ir aš iš tikrųjų čia būdama esu šokiruota to atotrukio tarp žodžių, kurie tariami ir tarp realybės, su kurios turi to gydytojo šeima ir kiti ES piliečiai. Mes matome beprecedentinę sveikatos krizę ir komisija mums sakė, kad reikia 9,4 milijonų ja, ONU naujai sveikatos programai mes, milijardų atsiprašau, ir e, mes nieko negausime iš to. Tik tai 1,7 milijardo daugiametinė finansinė programoje. Mes matome, kiek e, milijardų skiriama gynybai. Koks tai yra įžeidimas tam gydytojui Ali? Man tai atrodo kaip taukimo priemonės. Ir taip pat nėra jokių e, ta, e, taisyklių taikomų e, dėl įstatė, teisinės valstybės principų pažeidimų. Man tai yra tarsi monumentas e, veidmaniškumui Europos Sąjungos. Pone Ponsatį. Dėkui. Aš sveikinu šį sprendimą. Europos piliečiams reikia atgaivinimo fondo, kad jie galėtų vėl atsistoti ant kojų, kad jiems grįžtų viltis Tačiau tam, kad sustiprintume savo ekonomiką, mums reikia ne tik tai sunkiai dirbti ir turėti daugiau pinigų, mums reikia uh, E, sutelkti mūsų kūrybinį potencialą, tai reiškia teisinė valstybė, mokslas, technologijos, gera valdysena. Ir kelia e, susirūmė taip, kad mokslas per dėrybas nukentėjo, nes dabar matome COVID krizės metu, koks svarbus yra mokslas, bet 27 e, vadovai nesuvokia tarsi to ir aš raginu vyriausybės pasakyti už dėsnį biudžetą mokslui. E, taryba neprėmė deramų sprendimų dėl teisinės valstybės principų ir mokslo, aš tikiuosi, kad viskas pasikeis. Dabar Ispanija matome, kad gaus labai daug lėšų, jas reikia gerai panaudoti. Taip, tam reikia išorės kontrolės, nes Ispanija yra valstybė narė, e, e, kurioje karaliaus rūmai susijęs su įvairiomis finansiamis schemomis, bet nepakankamai tyrimai atliekama. Ispanija uh, E, e, turi povandeninių laivų, kurie niekam nereikalingi. Taip pat oro uostų yra pilna, kurie visiškai netarnauja jokių skrydžių. Ispanija yra šalis, kuri gelbėja bankus, ne žmonės ir niekada neprašo, kad bankai gražintų pinigus. Aš džiaugiuosi, kad kažkas prižiūrės labai atidžiai, kaip lėšos skiriamos bus naudojamos. Dėkoju for two minutes, Mr. Halitski. Ponas Halitskis, dvi minutės. Gerbiama pirmininkė, e, sveikinu ponę Mišelį iš ties e, vadovų taryba e, baigėsi sėkmingai, tai yra istorinis momentas tokios dėlės sumos pinigų bus skiriamos. Tikiuosi, kad ratifikavimo procesas vyks sklandžiai ir tos e, lėšos gali atgaivinti Europos ekonomiką po COVID-19 krizės. Kas dar labai svarbu? Tai, kad ES e, lėšos bus apsaugotos teisinės valstybės mechanizmų, tai yra sėkmė. Ir Europos parlamentas e, greitai balsuos dėl biudžeto, dėl daugiametės finansinės programos kuri bus skirta mūsų tikslams įgyvendinti. Bet kaip galima sustaikyti su mažinimu teisingos pertvarkos e, fonde, nes jo tikslas buvo iki 50 metų pasiekti neutralumą klimato kaitos požiūriu. Ir, ir e, Taip pat uh, e, anglikasių regionai, tokie kaip Silezija Lenkijoje, turi sulaukti paramos ir reikia finansavimą didinti, o ne mažinti. Taip pat mes savo valstybės narės jauniems žmonėms turime pasakyti, Europą galvo apie jūs, jūsų ateitį, jūsų švietimą. Ta sakome jau ir uh, nusigręžime ir 50 procentų sumažiname Erasmus Plus programą. Tai yra viena iš pagrindinių programų šiuolaikiškai Europai ir naujai kartai Nuo rugsėjo e, parlamente pradės veikti parlamentas skirtas e, nagrinėti kovos su vėžiu e, klausimams. Tai yra labai rimtas iššūkis kartu su COVID problema, tačiau sveikatos politika uh, E, pašalinta iš e, finansavimo plano. Mes negalime kaip parlamentas to susitaikyti. E, teisinė valstybė. Mums visiems teisinė valstybė labai svarbi. Tuomet teisų ir vertybių programa, kaip su jie, ji, ji turi būti sustiprinta. Uh, Finansinė parama šiai programai taip pat turi būti sustiprinta, sienų apsauga, mokslas ir taip toliau ir panašiai. Mes turime būti stipresni, pademonstruoti daugiau solidarumo. Aš tikiuosi, kad ir finansinė prasme mes sieksime e, įgyvendinti savo tikslus. Dėkoju. E, dabar ponė Izabai Rubielvė, pusantros minties. Dėkui, pirmininkė. Ponė Fondelain, pirmininkė Mišel. Uh, e, vadovų tarybos e, siejamos su dideliais lūkesčiais ir dideliu nepasitenkinimu, bet šį kartą taip nebuvo ir noriu pasveikinti jūs. Jūs atlikote puikų darbą ir istorinį susitarimą pasiekėte ir turėjote galiausiai drąsos padaryti tai, ką turėjote padaryti. Dabar matome kiekybinį šuolį Europoje. Ir E, Europa kuriama per krizės, kaip sakė Mone, jūs tarsi įtvirtinote šią e, frazę. Ir Bet e, gaivinimo planas, e, aš tikiuosi, jo pakaks, bet daugiametė finansinė programa, ji yra per maža. Mes jau kelintą kartą iš eilės e, mažesnį planą patvirtiname negu ankstesnį, lygnant su ankstesnė programa. Aš suprantu, kokie yra poreikiai atsiradę dėl COVID-19 krizės, bet prieš viruso krizę mes taip pat turėjome ir kitų poreikių, kuriuos reikia finansuoti. Reikia toliau atlikti mokslinius tyrimus, pavyzdžiui, pavyzdžiui, ieškant išeičių e, vėžio gynimo srityje, Alzheimerio lygos srityje. Reikia e, šio laikiškų transporto sistemų. Reikia padėti mūsų jauniems žmonėms rasti vietą darbo e, vietoje. Reikia, darbo rinkoje reikia kovoti su vaikų skurdu ir reikia mums tvirto biudžeto tam ir gaila, kad E, ta dvasia, kuri e, buvo vadovų taryboje, nesugebėjo e, pakilti tie, kad būtų rasti sprendimai. Ir mes vis tik tai tikimės, kad galiausiai mums pavyks susitarti ir kad tas sustarimas bus iš tikrųjų puikus. Dėkoju. Dabar ponas Ferhofštat pusantros minutės. Aš turiu Jums pasakyti, kad kažkada mes buvome tarsi vieniši E, klajokliai, kurie po krizės pradėjome kalbėti, ekonominės krizės, kad reikia e, nuosavų išteklių ES, obligacijų ir kai kas sakė, kad yra svajonė, tai neturi nieko bendro su realybė ir niekad e, nepamatysime jų, bet aš tai vyko ir aš labai džiaugiuosi tikrai istorinio susitikimo vadovų rezultatu. Pirmiausiai mes apie bendrąją rinką e, galvojame, paskui apie eurą ir dabar treč, pirmą kartą mes sustiprinsime savo fiskalinius gebėjimus labai stipriai ir aš manau, kad tai yra istorinis susitarimas, bet yra ir silpnų e, dalykų. Pirmiausiai, e, ką daryti su vienbalsiškumo taisykle ir būtent dėl to europiniai procesai, jiems finansavimas sumažėjo Taip pat taupiosiam šalims, e, šalims bus e, gražinama permoka. Aš labai atvirai kalbu parlamente ir e, tikiuosi, kad kalbu parlamento vardu. Aš neįsivaizduoju, kad parlamentas pritartų šiam paketui ir daugiametai finansiniai programai, jeigu ji nebus pakoreguota, jeigu mes nematysime europinių projektų, jeigu jie nebus prioritetiniai daugiametė finansinė programoje. Ir viską lengva padaryti. Pirmiausia, pradėti anksčiau dėkti e, nuosavus išteklius negu plane kuriame parašyta 23 metai. Aš siūlau nuo 21 metų pradėti. Ir paskutinis e, dalykas, pirmininkė, kol e, plaktuku e, per stalą suduosite, kaip kas kart, kai aš kalbu, mes turime kaip parlamentas dalyvauti bendraime sprendimo prieimime 750 milijardų bus panaudota ir tai manoma tik su demokratinė kontrolė. Mes esame Europoje, ne Kinijoje ir ne Rusijoje. Job, Verhofstadt, I... Ačiū, tikrai gerai, kad nenutraukiau jūsų, ponė Verhofštatai. Atostogos artėja. Pusantros minutės, Asmer. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Mes gyvename ypatingais laikais, tą visi suprantam. Ypatingais laikais reikia ypatingų priemonių. Mm -hmm Šiame finansų pakete kalbame apie daugą. Visų pirma, kalbame apie 12 e, įvairių e, projektų finansavimo sumažinimą, apie tai kolegos kalbėjo. Mesgi kalbame, kad šie projektai bus orientuoti į naujas kartas, e, finansavimas orientuotas į naujas kartas. Ir šis vadovų susitikimas uh, E, yra nugalėtojų demonstracija. Merkelis, e, e, Makronas, Kurz visi sako, kad jie laimėjo ir parlamentas e, dabar supranta, kad e, dėrybose visi laimėję negali būti. Kaip jau buvo pasakyta, yra balsų, kad Vokietija ir Prancūzija galiausiai iš tų pagalbos priemonių daugiausiai pasinaudos, nes kriterijai bus pakeisti. Iš esmės e, dėl jų bus nuspręsta iš naujo. Ir e, kad ir kaip mane stebina tai, kad visi jaučiasi nugalėtojai, vis tik suprantame, kad e, kolegos e, grįžo namo po daugelio dėrybų su atskirais vokeliais. Bet po viso tuo slypi įsiskolinusi Europos Sąjunga. Apie tai mes turime labai didžiai galvoti. Teisės viršenybė. Teisės viršenybės principas negali būti taikomas visiems. Mes, e, tik kitiems, atsiprašau, mes apie teisės viršenybės principo taikymą Europos Sąjungoje tarp mūsų turime kalbėti. Tai buvo kitas tema e, šioje, e, tarybo, šioje taryboje. Aiškiai susiformavo blokai - pietų, rytų, vakarų. Tai prieštarauja Europos solidarumui. Tai kenkia. Kolegos, solidarumas negali vykti tik viena kryptimi. <clears throat> Ačiū, toliau vieną minutę, ponė Han. Gerai, kad dabar mes jau turime dėrybų poziciją po šio vadovų susitikimo. Tai labai tvirtas ženklas, kad mes Europoje valdome padėtį ir galime e, finansiškai paremti savo planus. Tačiau E, nepriimtina yra tai, kad yra mažinamas finansavimas moksliniams tyrimams, sveikatai, e, teisės principų įtvirtinimu, net klimato apsaugu. Mes parlamente esame daug kaltų kalbėję, kad reikia gelbėti pasaulį, gelbėti planetą. E, ne vėliau kaip 2050 metais turi būti sukurta žalia, ekologiška Europa, turi būti pakeista ekonomikos, konjunktūros programa, pramonė turi būti skaitmeninama, mažos ir vidutinės įmonės turi būti reminamos, remiamos, atsinaujinančios energijos šaltiniai turi būti skatinami, nemokumo priemonės turi būti gerinamos. Visa tai yra ateities priemonė priemonės ir taip, kaip dabar jų finansavimas apkarpyta, yra netoleruotina. Mes norime, kad ES turėtų tvirtą fondą socialinių požiūrių teisingo permaino fondui. Taip mes padėtume e, periferiniams regionams, kurie žmonėms gyventams ten labiausiai reikia mūsų paramos. Mums reikia tvarios, solidarios ekonomikos, kurioje visiems būtų sukurti visiems e, m, progresyvūs šansai, geros galimybės. Ačiū. Toliau vieną minutę panas Liundgren. Ačiū už man suteiktą žodį. Aš galiu tik tai konstatuoti, kad šis paramos paketas uh, 311 ES veikimo sutarties straipsniui prieštarauja. ES turi nesiskolinti, ten yra parašyta į savo biudžetą. Taip pat reikia pasakyti, kad mums čia parlamente reikia užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi ir kad, pažeidži, kad jos nebūtų pažeidžiamos visos ES lygmenių. Kitas dalykas, aš labai daug galvojau ir girdėjau kalbant apie taupesias valstybės, tarp jų ir Švedija tokia buvo vadinama. E, mes turime ministrų pirmininką, kuris tuo pat metu atiduoda pinigus kitoms valstybėms. Aš turiu pasakyti, kad iš tikrųjų mes e, šešiais milijardais daugiau skirsime ES ir apie tai bus labai daug diskutuojama mano valstybėje. Kitas dalykas, kalbame apie ES mokesčių vedimą, kad surinktume daugiau nuosavų išteklių, bet Stefanas Liovenas labai aiškiai pasakė, aš tikiuosi, kad, uh, uh, kad, kad tu daugiau, tai, Stefanai Liovenai, taip nebesielgs ir kad 2022 metais nebūsi perrinktas, nes tu pardavai Švediją, tu pardavai Švedijos žmonės. Eh, Ačiū pirmininkė Ursula von der Leyen, Charles Michel. Pirmą kartą ES e, skolinsis kartu ir bus panaudotos tos lėšos valstybėms, kurioms reikalinga pagalba, bus perduotas ir a, e, tokia tokiame pandemijos kontekste būtina parodyti solidarumą visiems tiems žmonėms, kurie mato, kokia yra situacija, bet dabar žmonės, kurių um, pensijos sumažės, gal jie iš tikrųjų galvo, galvoja, ar to tie pinigai, kurie nukeliaus, ar jie nenukeliaus diktatoriam kitose valstybėse, kur, narėse, kurie nesilaiko visiškai taisyklių. Europos semestras leido komisijai um, šią 43 kartus valstybėms narėms rekomenduoti apkarpyti savo sveikatos priežios išlaidas. Tai jeigu šiandien jūs primesite vėl socialinės tokias reformas, tai tikrai tai nepraeis. Jeigu jūs iš tikrųjų sukursite tokią um, uh, situaciją, kur mūsų darbuotojai nukentės, tai pakeli mūsų tikrai nerasite. Taldo. Nas kas taldo vieną mintį. Grazie, Presidente, kolegi. Ačiū pirmininkė, kolegos taryba sudarė istorinį sutarimą ir iš tikrųjų ryštingai žengame į priekį siekiant, siekiant įveikti problemas, bet mes nežinome, kas laukia ateityje. 750 milijardų eurų tam, kad būtų galima įveikti griežto taupimo politikos klaidas. Reikia pasirūpinti, kad būtų išvengta esminių uh, tų taup, taupiųjų o, klaidų ir tarp vyriausybinė sistema bus toliau naudojama. Mums reikia daugiau kaip 750 milijardų, mums reikia tokių programų kaip Erasmus, Horizontas ir taip toliau. Negalima tokių problemų karpyti. 2021 metais jau turi būti CO2 apmokesimas. Negalima leisti, kad turtingiausi um, Europoje išsisuktų nuo mokesčių, kad būtų taikomi gražiai ketinimai. E, Europos ateities konferencija turi lemti ES sutarčių pakeitimą, kad nebebūtų galima daugiau vieningų sprendimų priiminėti taryboje. Sair. Micro, please. Prašom įsijungti mikrofoną. sokat beszélnek ebben a házban a jogállamiságról olyanok is akiknek halvány fogalmuk sincsen arról hogy a. Mes čia kalbame e, apie taupiuosius, kartais net patys, nebež... E, atsiprašau, apie teisės viršinybę, kartais patys nebesusprasdami, kas tai yra. Man teisės viršinybė yra lygios teisės, demokratija. Uh, E, žmonių galimybių užtikrinimas. Mano karta 30 metų kovojo, kad ne tik vakarų Europoje tokios privilegijos būtų suteiktos, privilegijos, kurias vakariečiai paveldėjo. Mes jas turėjome išsikovoti ir aš turiu pasakyti viskas, kas prieštarautų teisiai E, prilygtų, kad e, tai, tai, tai nėra numatyta mūsų teisės aktuose. Mes negalime taikyti dvigubų standartų. Mes vieniems prižadame tai, e, ar ko kitiems negalime duoti, nes kažkur išvelgiame ideologinius kieslus. Turime uh, kai kas nors kalba apie teisės e, viršenybę, mes turėtume suprasti, kad balsavimo taisyklių nereikia kaitalioti taip, kad bet kokiamis priemonėmis pasiektume, kad nors aš galvoju apie Sargentinį pranešimą, mes turėtume bijoti tų kitokių nuomonių, kurios kenkia e, teisybei, teisingumui e, Mes reikalavome, kad Vengrijos prezidentas reaguotų. Be įstatymų nuobaudų negali būti. Bet e, kai e, čia yra susitariama dėl e, vienokių ar kitokių priemonių, kartais teisinės nuostatos yra pažeidžiamas. Mes kalbame apie sankcijų pritaikymą ir lyčių lygybių neužtikrinimą. Mastoma komunistiškai, tarsi minties policija, mąstymo policija yra sukuriama. Tai yra sovietinio pobūdžio metodai, e, kas yra neteisingai naudojama, tas e, turi būti visiškai netaikoma. Todėl mes neleisime, kad uh, kažkas būtų sprendžiama už uždarų durų. ES nusipelno teisingumo. Šiame parlamente yra parlamentarų ir politikų, kurie kalba apie taisyklių laikymasi teisės viršinybės principo labui. Tačiau šis parlamentas pats pažeidinėja savo darbo tvarkos taisyklės kaip tik dabar. Kalbu apie 182 ir 187 taisyklės. Aiškiai pasakyta ten, kad balsavimas gali prasidėti tik tada, kai diskusija plenarnėme posėdėje baigėsi. Diskusija dar tęsiasi, o balsavimas jau prasidėjo. Tai yra mūsų pačių vertybių pažeidimas. Taigi, susitvarkykim savo kiemą prieš kritikuodami kitus. Ačiū. Record, Pane Sair, dėl protokolo galiu pasakyti, kad galutinis balsavimas vyks po diskusijų. Dabar panas Fernandė iš pusantros minutės. Gracias, Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai reikia pripažinti, kad e, Europos vadovų taryboje pasiektas patarais dienomis e, sustarimas yra istorinis e, žingsnis einant Europos kūrimo keliu. E, Parlamentas priemė rezoliuciją gegužės mėnesį, kuriame prašėme bendra skola finansa, e, įtvirtintos e, finansavimo priemonės kovojant su šia krize. Ir E, tai labai svarbus dalykas ir mūsų Ispanijos vyriausybė, vadovama Pedro Sančeso, taip pat suvaidino e, darybose labai svarbu vaidmenį. Tačiau turime kelti ir klausimų dėl kai kurių dalykų. Pirmiausiai, biudžetas kai kurios dalys nebus padintos tiek, kiek turėtų, Pavyzdžiui, teisingos pertvarkos fondas, kaip tokiems regionams kaip mano Asturijos regionui, kuris susiduria su labai rimtais iššūkiais, kuris, norėdamas modernizuoti savo ekonomiką, turi sulaukti didesnės Europos paramos. Kitas dalykas - gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė. Ji padėtų valstybėms narėms investuoti. Ir uh, E, taip pat tos priemonės e, valdymas numaitas toks, kuriai e, negali, kurią tvirtina negali dalyvauti parlamentas ir parlamentas turi turėti žodį iki metų pabaigos, kad galėtų išsakyti savo nuomonę dėl šios priemonės. Dėkuoju dabar Sežurnė. Ačiū pusantros minutės, viena Sežurnė. Ačiū pirmininkė. Iš ties šis sutarimas yra istorinis, visi tą sakė, išskyrus kraštinius dešiniuosius. Uh, gal ne jūsų, ponė, vietą istorija, bet tai tikrai mūsų istorija, taigi tai tikrai istorinis susitarimas ir visur Europoje, kaip ir parlamente, didžiulis tas judėjimas leido sukurti gaivinimo fondą priedo prie Europos biudžeto ir reikia kolego suprasti, kad prieš kelias savaitės vis dar buvo, atrodė, kad tai bus neįmanoma, buvo ir veto bandoma pritaikyti išvis tokiems um, bendriems skolinimams ir lėšų panaudojimams. Ir dabar iš tikrųjų mūsų rezoliucijos um, užduotis yra pasveikinti tą istorinį sutarimą, bet tuo pat metu ir priminti, uh, kad mes esame Europos žmonių atstovai ir turime tarti savo žodį dėl biudžeto. Ir iš tikrųjų pagal sutartis esame 28 balsas, taigi nėra reikalo baiminti imtis tų diskusijų ir dėrybų, kuo daugiau bus teisėtų konkrečių pakeitimų mūsų pasiūlyta dėl mūsų piliečių ateities, tai dėl Erasmus, dėl sveikatos ir svarbiausia dėl tinkamo išteklių panaudojimo, tuo greičiau iš tikrųjų bus galima sugražinti mūsų bendrai pasiskolintas lėšas. Balandį, gegužę buvo, mes prisėmėm atsakomybę, pas, paraginame valstybių, vyriausybių vadovų susitarti dėl gaivinimo mobilumo plano ir reikia turėti omenyje, kad iš tikrųjų per kelias savaitės um, susidėrėti su Europos parlamentu dėl tokio biudžeto, kuris septynerius metus galios Europos Sąjungoje. Tikrai sudėtinga. Mes neblokuosime, aišku, susitarimų, bet mes tenksimės konstruktyviai prisidėti. Andandrysa. Vandien 3,5 minutės. 13 milijardų. 13 milijardų eurų, kolegos. Tai tiek Belgija turės mm, prisidėti į ES biudžetą dėl koronos, dėl gelbėjimo fondų. Milijardas eurų per metus. Ir Belgija tikrai galės tą padaryti. 50 milijardų eurų turime mm, skolos ir. Uh, ką tai reiškia mūsų piliečiai turės tą mokėti, tai neturėsime pinigų pensijoms, sveikatos priežiūrai, žmonėms, kurie neturi darbo, milijardai eurų bus panaudoti politiniai klasiai ES ir ką. Ka kuo daugiau pinigų turės eurokratai, tuo daugiau jie galios turės, taigi tuo daugiau galimybės kontroliuoti mūsų piliečių gyvenimus. Uh, žmonės to nesirinko, o mes vis nuolat prarandame savo laisvę, eurofanatikai tą perima, breksito visas šantažas ir kiti gazdinimai atimama tokiu būdu mūsų valstybių demokratinė gale ir toliau yra taikomi europiniai mokesčiai, taik, tokios idėjos keliamos e, ir sukūriamas toks iš tikrųjų fiskalinis kalėjimas, iš kurio mes negalime galėsime pabėgti. Ir mes e, niekuomet nesirinkome tokios ES, kurioje mes turime dabar gyventi. Remers Vintai. Gerbiama pirmininkė, gerbiami pirmininkai, šioje salėje yra aiškiai dauguma. Reikia daugiau solidarumo, reikia daugiau skaidrumo, reikia daugiau tvarumo, reikia daugiau europietiškumo. Niekas neklausia, kodėl viena ar, ar kiek viena ar kita valstybė gaus. Klausimas tik yra, į ką investuosime - į ekonomikos gelbėjimą, į, į ateitį orientuotas programas. Kaip galime, pavyzdžiui, kita, apie, kalbėti apie kitą kartą, apie naują kartą ir karpyti išlaidas švietimui. Mes kalbame apie žaliojo kurso įgyvendinimą, o biudžetą socialinių požiūrių teisingo fondo finansavimui mažiname. Kaip galime pandemijos viduryje suplanuotas sveikatos išlaidas ir mokslinio tyrimų išlaidas sumažinti? Ir e, mes tikimės sukurti tvaresnę, ekologiškesnę žemės ūkio politiką. Kaip galėsime tą padaryti, jeigu planuojame per pusę sumažinti finansavimą? Tokiu, ap, tokių apkarpimų Europos parlamentas negali paremti. Todėl mes turėtume toliau kalbėti apie naujovišką ekonomikos atgaivinimą, kitokio pobūdžio atkūrimą. Fidanza. Ponas Fedanza, vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. Pamirškime retoriką. E, Manau, kad reikia vos keletą valandų, kad suprastume, kad tas sustarimas, kuris pasiektas Liepos 21, nėra pats geriausias. Rezoliucijoje sakoma, kad mm, yra nemažai trūkumų, kad atsakas yra per. Mm, vėlai pasirodęs benelik nedidelis dotacijų e, sumos per mažos, per e, vėlai viskas daroma, daug įmonių jau turėjo užsidaryti, apie tai buvo kalbama ir su ponu Konte vakar Italijoje. Ir taip pat sąlygos jos neleis mums laisvai rinktis valdysenos požiūrių dėl e, mokesčių Kinijos įmonių skaitmenio sektoriaus ir tai nukelta į ateitį. Mes buvome e, teisūs ir jūs tą patį parašėte pasiūlymę rezoliucijai. Dabar Estaras Feragų, dvi minutės. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai e, pagerbti e, šeimas mirusių žmonių, taip pat nori E, prisiminti darbuotojus, kurie e, kovojo ir toliau kovoja su pandemija. Mes dabar nebegalime prarasti nei minutės, nes jau ir taip vėluojame. Reikia kaip galima greičiau, drąsiau reaguoti. E, šis planas yra solidarumo sanglodos planas. Tai yra istorinis dalykas, nes niekad neturėjome bendros skolos ir tai yra labai svarbus Europos integracijos žingsnis. Tikslas yra aiškus - atstatyti darbo vietą vietas, e, ekonomiką, Europą apsaugoti, e, gelbėti gyvybės. E, Kanclė Merkel taip pat, ponė. Uršula von der Leyen siekė to irgi, abi šios ponios priklauso liaudės partijos šeimai. Valst valstybės narės praeitie jau darė didelių, e, ėmėsi rimtų žingsnių, pavyzdžiui, vadovaujant e, Rahojui Ispanijoje. Ir dabar, pavyzdžiui, Ispanijoje reikia galvoti ne apie valdžios pusiausvyrą, bet apie geriausius sprendimus ir reikia, kad lėšas būtų naudojamos ten, kur jų labiausiai reikia bet sutarimas dėl daugiametės finansinės programos nėra patenkinamas. Mes nesutinkame su nepateisinamai sumažinimais. Pavyzdžiui, 10 procentų BŽUP e, finansavimas mažinamas. Tai yra visiškai nepateisinama, nes kaimas negali sumokėti darybų kainas dėl to, kad per pandemiją elgesi pavyzdingai, taip pat sveikatos sektorius, e, teisingos pertvarkos fondas, Erasmus programa E, su, tais, e, su tomis lėšomis susijusi Europos ateitis ir su tomis programomis. Dar vienas dalykas - teisinės valstybės principų įtvirtimas. Mums reikia mechanizmo, kuris gintų tuos principus, nes be teisės nebus demokratijos, be demokratijos nebus Europos. Labai ačiū. E, Dėkuoju dabar Pyri, pusantros minutės. Ačiū. Pirmiausiai nuo pozityvių dalykų. Noriu pasveikinti pirmininką Mišel, pirmininkę von der Leyen e, su pasiekimais dėl gaivinimo fondo. Manau, kad parlamento didžioji dauguma sutinka su tuo, kad e, tai geras sutarimas, būtent e, žmonėms to reikia, nes jie bijo, kad praras savo darbo vietą, sveikinu už tai, to jie ir tikėjosi, bet dabar e, pagiros ir baigėsi. Daugiametė finansinė programa nėra tas biudžetas, kuris leis mums reaguoti į mūsų iššūkius. Jam to, tą biudžetui trūksta šio laikiškumo, ambicijų. Pirmintė von der Leyen, jūs negalite būti kaip komisijos vadovė patenkinta tuo. Uh, pavyzdys. Matome, kad ši krizė gilina neligybę pasaulio mastu ir ką mes darome, mažiname finansavimą vystomai pagalbai. Kolegos, svarbiausias dalykas. Dėl pinigų galime dėrėtis, bet negalime dėrėtis dėl mūsų vertybių. Ir tas faktas, kad teisės profesoriai, vadovai Europos Sąjungos, žurnalistai kalba apie tai, e, dėl kad blogas signalas siunčia susitarimas vadovų taryboje. Mes turime galimybę paminėti pirmą kartą teisinę valstybę e, biudžeto kontekste. Tai nėra e, kažkas e, labai stebėtino. Nu, mes matome, kad dvi valstybės narės yra, e, hybri, dabar gyvena hybridinio režimo e, sąlygomis. Ir mano frakcija ir parlamento dauguma e, prašo, kad būtų aiškios formuluotės teisinės valstybės Tik tada mes galėsime sutikti su šiuo biudžeto pasiūlymu. Viskas, ne viskas yra pinigai, reikia nepamiršti, nepamiršti ir principų. Pone Češ. Indeks didžiausio e, naujienų portalo redaktorius inter, e, buvo atleistas vakar. Ta padarė e, Orbanas. Ir dabar populistai po paskutinių sprendimų tik tai dar labiau ištrasėjo. Aš šiaip džiaugiuosi susitarimu, bet tas susitarimas gali sustiprinti Europą arba sustiprinti antieuropietiškai nusteikusius populistus populistus, nes nėra tvirto teisinės valstybės kontrolės mechanizmo, nėra aiškaus iš šio tarp pinigų ES ir vertybių. Uh, Mes e, norime, kad nebūtų tuščių pažadų dėl pagrindinių teisių, kad e, norime, kad korumpuoti oligarchai negalėtų naudotis lėšomis ES. Mes prašome komisijos imtis veiksmų, imtis lyderystės dėl įsipareigojimų. Mes prašome pirmininkaujančios Vokietijos įvykdyti kanclerės Merkel pažadą traktuoti tai kaip prioritetą. Ir jeigu to nebus, tai e, sustarimas bus mums ne nepriimtinas. Pane Leport. Keturios dienos, keturias naktis diskusijų dėl biudžeto ir uh, užsibaigė kaip niekant susiskaldžiusios tarybos posėdis. Pirminis uh, susitarimas iš tikrųjų tai nesėkmė ES. Matome susiskaldimus Europoje, matome, kad projektas yra nei, ne, neišlaikantis savo reputacijos ir Makronas kalba apie tai, kokie yra didžiuliai pasiekimai, bet kas tiki tokiamis pasakomis, kaip reikės, pas, pasakomis, kaip reikės uh, gražinti tas, tas skolas pasitelkus nuo savos išteklius, kurie šiandien yra dar neegzistuojantis, ar pakakstų pinigų. 300 straipsnių. Uh, uh, iki 58 metų planai, tai yra iš tikrųjų smerktinas projektas, tai bus sukurtas ES išdas e, ir bus ES skolos mutualizuotos, kaip reikės paaiškinti, kad sveikatos programa Euforex visiškai panaikinta, Sveika, visuomenės sveikata iš tikrųjų toks klausimas, kuris nepaiso jokių valstybių sienų ir realiai šios krizės atvejais parodė, Kaip galima paaiškinti žmonėms tokius dalykus? Ar um, gaivinimo planas nacionaliniuose parlamentuose bus tvirtinamas ir iškeltas klausimas dėl subsidiarumo. Ar iš tikrųjų toks europinis gaivinimo planas efektyvesnis yra nei nacionaliniai gaivinimo, ekonomikos gaivinimo planai? O, tai yra planas, kuris yra mirtinas iš tikrųjų valstybėms. Minute, Skorma vienam minutį. Ačiū, ponios ir ponai. Mes atsikvėpėm, nes išvengėm blogiausio dalyko, tai yra sutarties nepasiekėm. Dėl to krizė, kurią dabar išgyvenam, būtų tapusi dar sunkesnė. Bet kadangi mes esame proeuropiečiai, aš noriu vis tik tai šitą pasakyti. Politiškai matėme nacionalinio egoizmo demonstravimą. Europos politika nebegali būti pagrįsta konkurencija tarp ES valstybių daugiamečio finanso biudžet, e, biudžeto nepakankamumas tai parodo. Nuosavų išteklių nebuvimas nesuteikia Europai galimybę E, veikti iš tiesų apčiuopiamai ir įgyvendinti to, ko mes siekiame - demokratijos. Galiausiai mes nusprendėme paukoti euro, ekologišką Europą. Žalėsis kursas nukentės, iškilo didelė jam grėsmė. Ir dabar mes kalbame apie atsparumo plano atkūrimą, e, kuris iš tiesų nesiskiria nuo klasikinio ekonomikos atgyvinimo planą. Jeigu šiandien mes e, atsidūrėme įspausti į kampą, mes turime pasirinkti sprendimą, kuris būtų naudingas Europai. Europa einanti mažais žingsneliais šiandien rengiasi Europai, kuriais dideliais žingsniais ateityje. Kaip aš jau girdėjau, mes e, daug kartų ir pats sakėme, išgyvename Europos giliausią krizę ir mes atsivavome Europos žmonėms, todėl pats laikas būtų, kad mūsų, mūsų parlamento balsas būtų išgirstas. Пана Жамбаски, една минута. Председател, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми господин председател. Pone pirmininkė, gerbiama komisijos pirmininkė, tarybos pirmininkė, mes negalime pakankamai akcentuoti, kiek svarbus yra visi priimti jo plano aspektai. Jūs esate dešiniųjų valstybės atstovai, dešiniųjų jėgų atstovai ir jūs priemėte su tokiu pakeitimu. Jūs paskolinote, e, o gražinti turės mūsų vaikai. Jų nuomonės niekas nesiklausė, o būtent vaikai turės gražinti tą skolą. Jūs padalinsite tą skolą. E, kaip e, ta, tas pasiskolintas su lėšas, kaip kreditus ir kaip uh, E, negražinamas paskolas. Man atrodo, kad jūs elgėtės kaip komunizmo principo, matėte, ko baigėsi komunistų likimas. Ką galim pasakyti teisės viršenybės? Teisės viršenybė e, reiškia, kad turi būti sukurta nepriklausoma teisė, teismų sistema, e, kuri e, nekeistų e, E, įsitvirtinusių įstatymų, o dabar e, taip nėra. Gerbiamo tarybos, gerbiamas tarybos pirmininkas, gerbiamas komisijos pirmininkas, jūs patys e, matote, kokios išvados yra priimam, priimtos. Jūs kuriate socialistinę ekonomiką. Ponas Belamy, parlamentas nesutiks su tokia sutartimi. Tai žodžiai, kurie įrašyti mūsų rezoliucijos trečiajame straipsnėje, dėl tos rezoliucijos šiandien balsuosime. Uh, Europos valstybės buvo išklausytos šiose istorinės krizės kontekste, bet iškyla daugiau klausimų, neregalių atsakymų. Kyla klausimas, kaip elgsimės Europoje, kuris skolinosi. Dabargi mes išgyvename istorinio masto epidemiją. Toje gedulo atmosferoje mus seka ir ekonominė krizė, kuri e, neleidžia niekam džiaugtis. Niekas šiandien neturi teisės iš šios tragedijos sukurti džiaugsmo akimirką. Mūsų piliečiai labai daug kartų yra pasakę, kad jiems nepatinka tai, kokia vyksta politika. Ką darysime, kad šis planas realiai būtų įgyvendintas, kad nebūtų įgyvendinta per daug federalistinė politika? Kaip mes galėsime išteisinti tą paskolą, kuri yra na, naudinga šiandien, nes mūsų valstybės, ne, mūsų įmonės negali patekti prie rinkų. Ateities kartos turės gražinti skolą, kuri buvo ironiškai paimta jų labui. Apie tai mes šiandien turime kalbėti. Ir dėja, paradoksiškai mes aukojame tuos Europos politikas, kurių taip siekime. Maisto, politika, nieko, maisto ekonomika nebuvo niekuomet tokia svarbi kaip dabar, o žemės ūkio politikos finansavimas vos ne per pusę sumažintas mažinamas. Ekologiniai pokyčiai e, bus mažiau finansuojami, moksliniai tyrimai bus mažiau finansuojami. Pati ekonomika parodė, kokia yra silpna Europa mokslinių tyrimų srityje. 13 milijardų sumažinamas finansavimas e, moksliniams tyrimams. Tikras istorinės reikšmės susitarimas turėtų būti kitoks. O dabar mes tik dar kartą pagilinome įsiskolinamą ir e, turėtume iš esmės pergalvoti Europos politiką, kad Europa taptų stipresnė. Mūsų konkurencijos politika turėtų būti pakeista pakeista, kad prisitaikytume prie naujoviškai industrinio pasaulio. Mes turėtume iš tiesų padaryti bendrąją rinką efektyvesnę. Tai būtų tikras Europos atgaivinimo planas ir tokiam planui parlamentas galėtų pritarti, bet taip dabar nėra. Pusantros minutės, panas Belka. Szanowni Państwo, Pani... Ačiū, ponios ir ponai. gerbiama komisijos pirmininkė, gerbiamas tarybos pirmininkė. Šiandien kalbame apie tai, kaip sureaguoti į e, šiandienos iššūkius, pandemiją ir į ateities iššūkius. Kalbame apie nuosavus išteklius, mokesčius, bet yra daug svarbesni klausimai, lemiamos svarbės e, mūsų e, išgyvenimui klausimai yra Tai, kas yra svarbiausia mano valstybėje, Lenkijoje, yra teisinės valstybės principo e, klausimas nepaprastai svarbus ir yra labai e, karštos diskusijos dėl jo. Uh, ir tas susijimas ES lėšų su um, teisinės valstybės principo laikymusi panašu yra labai silpnas. Vargu ar pavyktų užtikrinti uh, tų taisyklių laikymasi. Ir yra taisyklės nustatytos kvalifikuotos daugumos sprendimu, o vėliau Europos vadovų taryba turės patvirt, pritarti toms taisyklėms ir čia pagal vieningo balsavimo taisyklę Lenkija tiesiog vetuos. Uh, tas taisyklės. Lenkija tiesiog apgins savo suverenumą. Tai skamba ironiškai, tačiau tai bus namuose pristatyta kaip e, pergalė. Taigi, pirmininkė, ar iš tikrųjų toks pasakojimas yra teisingas, ar tiesiog yra mm, neteisingai išaiškintos e, išvados, ar tai yra grinas melas. Mums reikia labai aiškaus atsakymo, aiškaus atsakymo tiek Lenkijos piliečiams, tiek visos Europos piliečiams. Bėr vieną minutę. Ponios ir ponai, tarybos ir komisijos pirmininkė, Europos parlamentą turi suvokti, kad reikia ambicingo ES biudžeto, kuris atspindėtų mūsų politinius prioritus. Uh, išorės politika, skaitmenėjimas, ekologinė politika, šio laikinė ekonomika negali būti pagrįsta nacionaliniais interesais, nacionaliniai interesai negali jos skaldyti. Uh, E, Europos biudžetą reikia stiprinti. Europa turi e, tapti technologijų varikliu. Europa turi orientuotis į realią gerą politinę politiką. Kodėl dabar e, taip yra? koncentruojamas į nacionalinius interesus, kodėl trūksta drąsos reformoms, kokia bus reali ateities. Mums reikia sukurti gerą švietimo politiką, mums reikia užtikrinto socialinio saugumo. Ponios ir ponai, turime dar daugiau dirbti ir dabar akivaizdu, kad Europa neturi būti traktuojama kaip uh, pinigų automatas. Mes turime kalbėti apie naują uh, santykį su tarp kreditų ir subsidijų. Ir kolegė Lambert, vyriausybė, kurioje yra žaliųjų, turi kalbėti apie e, geresnį e, kompensavimą iš investicijų. Daugia daugiau reformų. Tai būtų išmintingų investicijų receptas. Europa turi ieškoti bendro atsako į šios istorinės krizės kontekste. Naudai. Pusantros minutės, panas Rinaldi. Italija negli ultimi. Ačiū pirmininkė. Italija per šios 20 metų į ES biudžetą mokėjo daugiau nei šio gaudo, maždaug 160 milijardų eurų. Tokia būtų suma, e, neskaičiuojant kapitalizacijos Čia, jeigu vertintumėm tiesioginės, netiesioginės išmokas, kurios yra skirtos padėti valstybėms, kurios susiduria su e, finansiniais sunkumais. Taigi įsigilinkime tai, ne, ne, nežiūrėkime per viską per um, rožinės. Uh, uh, rožinius lešius, žiūrėkime realiai, realiai kokia yra situacija, įvertinkime tai, kad net ir po gražinimo Italija mokės daugiau, nei ji gauna. Ir ką tai reiškia, tai yra e, fiskalinės, socialinės žudynės tiesiog mūsų kompanijų, tų, kurios dirba dėl mūsų šalies ateities. Ir tik tai uh, kaip yra kalbama, kad tiek daug palankių sąlygų sukurta Italijai, bet realiai um, naudą kas gauna, tai um, importo kompanijos, kurios naudojasi um, mokesčių lengvatomis. Negalima negražiai kalbėti mano valstybė, ponė Vanderland, jeigu kažkuri valstybė negražins laikų, laikų numatytų sumų, kurias gavo paskolomis, kas paskui taikys kokias sankcijas ir kas apmokės tos pinigus. Aš, kaip ir daugelis jūsų savaitgalį, stebėjau tarybos posėdžius ir man kilo klausimas, ar Europos vyriausybės e, nėra, da, dar nesuprato, kad e, pavienės valstybės 21-ame amžiuje Vienos pačios krizės niekada nesuvaldys. Ir taip pat jos negali gauti jokio svorio pasaulinėje ekonomikoje. Pasiektasis kompromisas e, turi e, pliusų ir minusų. Ir e, didelė jo dalis, kaip jau šiandien girdėjome, yra išbraukta. Europa turi tarnauti žmonėms, todėl mes turime uh, išlaikyti programas, kurios dabar yra išbraukiamas ar mažiau finansuojamas. Man kila klausimas, negi nacionalinės vyriausybės negirdi savo rinkėjų. Ar jūs negirdėjote, kaip žmonės plojo medikams? Kažką reikia suteikti medikams ir jų šeimoms. Nematau jokios paramos. Ta problema turime išspręsti. Mes esame skolingi Europos piliečiams, nes kitaip eisime kryptimi, kuri, e, kurią nenorėtume eiti. E, Visi turi jausti, kad Europa yra naudinga ir mes turime stiprinti paramą tiems žmonėms. E Pirmininkas Mišelis turėjo išeiti ir e, e, norėtų dabar pakalbėti. Prašom žodis. Dėkoju. Dėkoju visiems, kurie kalbėjo. Aš norėčiau dar kartą padėkoti visam parlamentui už e, esminį variklio vaidmenį, vizionieriaus vaidmenį. Taip pat e, dėkoju ir komisijai už puikų bendarbiavimą. Dabar norėčiau trumpai sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Pirmiausiai, akivaizdu yra tai, kad šį kartą yra e, labai rimtas ryštas veikti kryptingai ir veikti labai greitai nes dažnai mes per lietai nepakankamai reaguo, reaguodavome ir dabar vos per keletą savaičių e, Pirmiausiai, pradant komisijai, e, pavyko mums sutelkti 27 valstybės narės, 27 valstybių narių lyderius tam, kad galėtume žengti į priekį. Link, aš pasakyčiau, e, Koperniko e, masto revoliucijos e, gyvenant Europos e, projektą tam, kad mes galėtume užtikrinti, jog ateityje rytoj Europa galės sutelkti savo paėgas. Taip, dėl nuosavų išteklių diskusijos nėra naujos, tai yra senos. Uh, E, diskusijos, kurios dabar turi e, aiškių tikslų. Ir aš taip pat noriu pasidžiaugti, kad mes galėsime dirbti. Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai, e, taryba, vadovų taryba, kad mes visi dėsime pastangas E, pavyzdžiui, e, klausimai susijęs su e, CO2 sienos mokesčių skaitmeniniais dalykais, bet reikia demokratinių diskusijų, reikia sutelkti juos. 450 milijonų piliečių turi turėti galimybę dalyvauti diskusijose tiek nacionaliniu mastu, tiek Europos mastu. Ir tai, kas yra pasiūlyta, mano nuomonė, tai nėra galutinis etapas, tai yra išeities taškams. Reikia dar labai e, daug dirbti, kad galėtume e, tą popieriuje esantį susitarimą e, tarybos į sprendimus konkrečius ir reikia parlamento mums labai svarbaus vaidmens ir aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, kad tai yra ne tik pinigų klausimas, bet ir vertybių klausimas. Šis Europos projektas mūsų telkia, tai yra išskirtinis e, žmonijos istorijoje nežinomas toks projektas, kitas 450 milijonų žmonių sutelkti bendrų vertybių, e, siekia žengti į priekį, užtikrinti e, bendra, bendras žmogiškas vertybės siekiant. Uh, Aš išklausiau to, kas buvo pasakyta ir e, taip pat išgirdau, e, ką sakė ekstremistinių partijų atstovai. Jūs e, renkatės neapykantą, atsiskyrimą, atmetimą, o mes renkamės atsiverimą, toleranciją. Tai yra mūsų, mums labai svarbus dalykas visiems europiečiams. Grazie, Presidente, anche per la sua partecipazione. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju už jūsų dalyvavimą šiandieną šiame neilinėme posėdėje. Dabar kiti kalbėtojai, ponas Rangelis, pusantros minutės. Dėkui, pirmininkė. Aš noriu e, pasakyti E, žiūrėdamas į poną Mišelį, kad sveikinu e, tarybą pasiekusią tokį istorinį susitarimą, bet ironiškai yra tai, kad mes galiausiai turime e, realius, tikrus europinius pinigus ir naudosime juos pagal nacionalinius vokus, nacionalinės programas, o ne Euro, per europinę m, didelę programą. Ši rimta krizę, sveikatos krizę, kurią išgyvename. kelia grėsmę ir toliau žmonės gali mirti, bet taip pat patiriame ir ekonominę, socialinę krizę. Dėl to labai svarbu sakyti, kad tai yra istorinis susitarimas ir klausimas, kaip mes įgyvensime viską. Nacionalinės vyriausybės neturi dabar jokio preteksto pateisintis, jos turi galvoti apie piliečius, darbuotojus, verslą ir paramą jiems. Dėl daugiametės finansinės programos mes esame ypač nusivylę dėl to, kad neturėsime plačios sveikatos apsaugos. Uh, programos, kad Erasmus Plus moksliniams tyrimams bus skiriama mažiau lėšų ir mes Europos parlamentas sieksime užtikrinti, kad šios programos e, būtų vėl gražintos į daugiametę finansinę programą. E, dar e, kreipiuosi į kolegas Portugalijos socialistus, kurie kalbėjo apie Europos ateitį. Mes turime suvokti, kad Portugalijos ministras pirmininkas, kuris taryboje nelabai e, e noriai e, ėmėsi tam tikrų dalykų. Kalbu apie ministrą pirmininką Kostą, kuris neapgynė mūsų pirmiausiai dėl teisinės valstybės ir teisinės valstybės principų gynimo taryboje. Taryba priėmė sprendimą, kuris e, leis visiems kartu išspręsti vieną didžiausių iššūkių ES. Reikia ilg, modernaus uh, E, naujos kartos biudžeto, kuris e, prioritetais iškeltų klimatą ir lyčių lygybę ir taip pat subalansuotą ekonomikos raidą. E, būtina taip pat orientuotis į ekologiškus pokyčius pramonėje. Todėl labai džiaugiuosi, kad ES valstybių ir vyriausybių vadovai po penkių ilgų dienų sugebėjo uh, E, apsispręsti dėl e, daugiametės finansų perspektyvos ir dėl ekonomikos gelbėjimo paketo. Tai istorinis pasiekimas. Ir dabar mes turime jį priimti. Žinome, kad nuomonės skiriasi dėl to, kaip elgsis valstybės narės ir valstybės narės elgsis skirtingai. Ir čia parlamente nuomonės nesutampa. Mums dabar tenka uh, pademonstruoti savo atsakomybę už tai, uh, ką nusprendė vyriausybė ir vyriausybių vadovai. Europos laukia klimato iššūkiai. Europa e, turi siekti e, lygia teisės Europos, kuri būtų pagrįsta teisės viršenybės principų dominavimu visose valstybėse narėse. Ne 25, ne 26, bet 27 valstybėse narėse turi būti ginamas teisės viršenybės principas. Tik tokiu būdu mes sukursime stipresnį ES ateities kartoms ir kodėl aš taip balsuosiu. Aš balsuoju už savo vaikų ir anūkų ateitį, už jų gerovę. Ačiū. Honorevole Pizlaru, prego un minuto. Ačiū. O dabar Pizlaru vieną minutę. Pirmininkė Ursula von der Leyen, kolegos, mes įsigirdėjom, ko nori Europos lyderiai, dabar mūsų vaidmuo parlamente aptarti, ko nori piliečiai. Ir ypač išklausykime, ko nori kitą kartą nes e, mes e, apie ją kalbame, mes skatiname, reklamuojame e, naują finansavimą, bet jo neapginame. Matom, kaip Erasmus, Horizontas, skaitmeninė Europa bus finansuojami žymiai mažiau. 90 procentų naujosios kartos ES fondų nusės ekonomikos atgaivinimo priemonėse. Ir tai leis sukurti atnaujintą Europą. Kaip pranešėjas rengiantis šito šį dosiją, aš norėčiau norėčiau pareikalauti, kad ekonomikos atgaivinimo priemonė būtų naujai kartai tarnaujanti priemonė. Aš e, prašau, kad šis parlamentas balsuotų už tokias priemonės, kurios yra skirtos vaikų E, ir jaunimo Europai. Mes ES parengsime ateičiai tik jeigu įtrauksime kitą kartą. Mes negulime, galime tik reikalauti, kad ta kita karta mokėtų sąskaitas. Jie turi išsakyti savo nuomonę. Jaunimui ir vaikams šis parlamentas yra pasisakymų vieta, jų balsas čia bus išgirstas. Dabar to panas Sadovski vieną minutę. Mikrofono. Mikrofono. Prašom įsijungti mikrofoną. Yes. Šanovni <laughs> e, panie prevodničiansi. Gerbiamas pirmininkė, Europos vadovų taryba pasiekė sudėtingo kompromiso dėl ES biudžeto, kuris yra labai svarbus mūsų ekonomikos atsigavimui po krizės, kurią pergyvename. Ir dėl to noriu pasveikinti visus tarybos narius. Manau, kad mūsų pirmininko vaidmuo yra itin sveikintinas. Yra pasigirstančių kritinių balsų dėl ES tarybos išvadų. Man atrodo, kad e, tai pernelyg kritiniai vertinimai, pernelik išpūsti vertinimai. Pavyzdžiui, kalbant apie teisinės valstybės principo apsaugos mechanizmą. E, tai yra instrumentas e, išimtas iš sutarties konteksto, kurio tikslas yra e, įtakoti valstybės narės, bet uh, visi nauji įstatymai priimami Lenkijoje, jie yra teisėti, atitinkantys sutarčių nuostatas. Tai yra faktas. Ir tikrai Lenkija laikosi teisinės valstybės principo. Visgi yra kai kurių, kas nori pasinaudoti šio teisinės valstybės principo e, mechanizmu ir įtakoti, daryti spaudimą vyriausybėms, kurios jiems nepatinka. Lenkija laikosi pozicijų, e, teisinių nuostatų ir vienintelis principas, vienintelis kriterijus vertinant, kam lėšos turi keliauti ir turi būti tas, kad nuo teisinių nuostatų yra laikomasi. Mm, e, tikiuosi, kad e, pasiekti geri tarybos rezultatai nebus. Uh, sumenkinti, kad nebus netinkamai pasinaudota jais. Peters. Pirmininkė, kolegos. Uh, Šios, per šias dienas yra pasiektas didžiulis žingsnis į priekį ir milijardo trilijoninis biudžetas, bus, kurį bus galima ir investuoti, milijardiniai fondai, kuriuos bus galima investuoti Next Generation S, 300 e, e, fondai yra 39, 390 e, milijardų dotacijoms, 360 milijardų paskoloms skirta, tai yra tikrai gerai, tai yra papildoma pagalba valstybėms narėms, kiekviena valstybė galės um, prisijimti įsipareigojimus pagal savo galimybės Brexito fondas yra labai svarbus ir Belgijai, kaip ir visai ES. Šis fondas yra labai svarbus, tačiau darbas dar nepabaigtas. Reikia daug daugiau lėšų mokslo tyrimams, invest... vakcinoms ir, ir dėl koronos, bet taip pat reikia ir lėšų kovai su vėžiu ir kitomis lygomis. Reikia investicijų, inovacijas ir mokslo tyrimus, reikia išplėsti m, iš tikrųjų tos fondus. Ir sveikatos priežiūros programoms, Erasmus, reikia didinti biudžetą, um, gynybos uh, srityje taip pat didesnių lėšų neužsitikrinsime savo uh, uh, strateginio nepriklausomumo ir reikia galvoti ir apie antrą nau, bangą ir reikia galvoti apie breksito padarinius ir susitarimas dėl biudžeto reiškia, kad turi būti daugiau lėšų skirta, kad būtų galima padaryti daugiau. Lengeriu. Ačiū pirmininkė. Mano valstybė negeriausių būdų pasirodė Europoje paskutinėmis savaitėmis ir dienomis iš tikrųjų. Ir e, premjeras Derutė iš tikrųjų taip elgėsi, kad sul, buvo daug kritikos išsakyta. Yra sudarytas susitarimas, tai kaip ir galėtumėm dabar e, galvoti apie tai, kas yra gerai europiečiams, mūsų vienybei, e, kad sustiprės mūsų Europa, mūsų vertybės bus įtvirtintos ir Europoje labiau ir visame pasaulyje. Ir Galbūt galime kalbėti apie tai, kad tarsi tas senas įnas supiltas į naujas statinės, bet e, realiai reikia daug daugiau lėšų ir sveikatos priežiūrai ir kovai su klimato kaita ir taip toliau. Yra labai svarbus prioritetai ir prarastas, e, praleista galimybė rimčiau į tai pažiūrėti ir koronos krizės kontekste, kas yra itin aktualu. E, pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad mm, iš tikrųjų mes einame tuo keliu, bet reikia reikia dar daug darbo įdėti. Un minuto. Děkuji, pane předsedo, za slovo. E, dobrý den. E, ta dohoda z Evropské rady nám... E, sveiki, dėkui už suteiktą žodį. Tarybos sprendimai įkvėpia mus ir galime pasakyti, kad ES vadovai atliko savo vaidmenį, mes turime jiems padėkoti ir turime e, apie tai kalbėti. Visos ES institucijos taip pat turi suvaidinti savo vaidmenį mm, ir išlaikyti visuomenės paramą. Aš esu e, regionės vietos komiteto e, koordinatorius dėl teisingo perimo fondo E, aš nes, sprendimų aš nesutinku, mums reikia tvirtos anglodos politikos, kuri leistų sukurti mums e, darbo vietas naujas. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariai e, Ferrarai, kuri e, tikrai puikiai dirba. Noriu pasakyti, kad ES lėšas turi būti skirtos klimato priemonėms. Ir e, reikia atsiverti mūsų visoms įmanoms technologijoms, įskaitant brandolinę energetiką. Dėkui. Dabar e, ponas Resler, pusantros minutės. Pirmininkė, kolegos. Šiuo metu, kai išgyvename sveikatos ekonominę krizę, neturinčią precedento. Matėme, bus po pavasaris, neįprasta vasara. Ir susitarimas vadovų taryboje yra pozityvus signalas. Signalas pademonstruojantis mūsų atsakomybę, vienybę. To mums ir reikia šiandien Europoje. Kai kurios šalis, ekonominiai e, sektoriai, kurios kartos labiau nukentėjo negu kiti. Dėl to labai svarbu mums dabar išvengti pagilinti ekonominius socialinius skirtumus. Mano šaliai Kroatijai ir didelėms Europos teritorijoms solidarumas suteiks daug galimybių greičiau atsigauti ekonomikai, sustiprėti kartu su e, žaliuoju skaitmeniniu pereimu. Ir e, labai svarbus tie dalykai yra naujosios kartos Europai ir sprendimai yra labai svarbus Europai e, nauja kart, naujosios kartos sprendimai bus įmanomi, jeigu mes turėsime daugiau investicijų sveikatos saugos moksliniams e, tyrimams kitoms panašioms sritims, kurios nukreiptos į ateitį. Europos parlamentas yra vienintelė renkama ES struktūra. Ir jis e, gali per darybas dar siekti pagerinti uh, pasiūlymus, įdėkti Europinės perspektyvos daugiau, patobulinti pasiūlymus. Ir mes turime pademonstruoti, kad Europa yra pasirengusi žengti istorinius žingsnius tada, kai reikia to busimoms kartoms ir visai Europai. Ačiū. Mes, mes žinome, kad reikia daugiau uh, lėšų sveikatos apsaugai mokslui, 2-3 e, milijardai e, finansinių sandorių, skaitmeninis mokestis, e, plastiko mokestis panašiai. Tai yra svarbus dalykai. Bet finansinių sandorių mokestis būtų labai svarbus. Mes turime siekti, kad būtų susitarta dėl to ir dar šiais metais Finansinių sandorių mokestis 50 milijardų gali mums e, atnešti kasmet. 2011 metais Baroso komisija pasiūlė e, direktyvą atitinkamą, būtent kiekvienais metais 50 milijardų eurų, 15 milijardų gražinti bendrai skolai ir 30 milijardų sveikatai klimatui. Būtent socialdemokratų frakcija pasisako už tai, už ambicingesnius siekius. E, Ir e, daug kas savo, kad tai yra prioritetas, pavyzdžiui, Vokietija ir aš e, noriu pasidžiaugti tuo, aš kaip pilietis, kaip e, parlamento narys taip pat negaliu pritarti tiems sprendimams, kurie buvo priimti ir mums iš tikrųjų reikia tų 50 milijardų daugiau. Pone Intvild. Dėkui, pirmininkė. Prieš pradėdama kalbėti, aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų apmaudu, jog komisijos ir tarybos vadovai įpratę yra išeiti iš diskusijų prieš jiems pasibaigus. Jos tokios svarbos ir tikiuosi, kad visi bus iki galo jose. Kolegos, šiandieną minime gimtadienį Europos plieno ir anglių bendrijos. Paryžiaus sutartis suteikė atitinkamą institucijai imti mokesčius ir skolintis pinigų ir buvo priimti e, daugumą biudžeto sprendimai. Taigi, lyderiai to meto turėjo daug drąsos ir viziją. Šios dienos diskusija nesusijus tik su pinigais ir skaičiais. Mes kalbame apie tai, kaip norime, kad rodytų Europos visuomenė, kad ji e, būtų ateities visuomenė. Mes kalbame apie naują e, Europą. Permokos e, graža yra senoji Europa. 1984 metai, kai dar e, buvo Berlyno siena. Investavimas į klimatą. To, kaitos priemonės, kovos su klimato kaitos priemonės yra ateities Europa. Mes E, turime sieti sprendimus su lūkesčiais dėl ateities. Parlamentas turi galės ir mes privalome jomis pasinaudoti. Taigi ženkime į priekį, padarykime didelį šuolį. Aš e, perduosiu jūsų pastabą asmenims, kuriems buvo skirtai. Dabar Andrei Novakom pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, tarybos atstovai. Ir uh, kolegos e, abejojo, ar viskas e, bus tai padaryta, bet jūs nepabijojote e, suvaldyti šio laivo, jo vesti ir pasiekti puikų sprendimą. Aišku, jie nėra, e, es, nėra tobuli ir Europos parlamentas e, sieks kai ką pagerinti mus kai kas nustebino, kaip mes norime išbristi iš krizės ir, pavyzdžiui, sveikatos e, finansavimą mažinti, kaip galima pažadėti daugiau klimato priemonių ir mažinti išteklius e, teisingo pertvarkymo fondui. Ir reikia taip pat galvoti apie e, tai, kiek lėšų skiriama Erasmus programai. Aš manau, kad tai E, ką mes darome čia, sukuria papil, labai daug papildomos vertės. Europos parlamentas e, yra pasirengęs e, dirbti, kad tas sustarimas taptų geresnis. Mes, kai E, sakome labos nakties savo vaikams, mes tarsi žadame geresnę ateitį jiems ir mes turime prisiminti tai per krizę, mes neturime mažinti ir sanglaudos politikos finansavimo. Mes e, e, Taip pat parlamentas ginsime tuos dalykus ir parlamentas būtent ir yra tam, kad apgintų žmonės. Lopes Havi. Bendra E, skola, bendros paskolos tam, kad mes kurtume bendrą ateitį. Taip kuriamos visuomenės. Šį kartą reformos bus skirtos pirmiausia europiečiams, bus nesuojami juos, bus kuriama skaitmeninė, konkurencingesnė, žalesnė ekonomika su kokybiškomis darbo vietomis. Mes sieksime tvirtesnės pramonės. Akivaizdu, kad reikia augimo teisingesnio, labiau įtraukiančio. Mes turime nekartoti praeities klaidų. Mes e, negelbėsime ne vienos e, šalies, mes turime išgelbėti Europą ir reikia elgtis, bend, veikti bendrai ir solidariai. Ko, parlamentas jau prisidėjo prie to ir daugelis vyriausybių, kaip kad Ispanijos, bet mes sumokėme labai didelę kainą apmaudu e, matyti tokį bendrijos biudžeto pasiūlymą. Dėl to mes reikalaujame kaip biudžeto institucija, e, kad biudžetas atitiktų mūsų iššūkius ir kad biudžeto skirstimas atitiktų mūsų piliečių poreikius. Dėkoju. Dabar Lydija Pereira, pusantros minutės. Dėkui, pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Prieš septynis mėnesius pamatėme naują realybę. Pamatėme, e, kokį baisų poveikį sukėlė mums iki šiol nežinomas e, virusas, kokiu greičiu jis paplito po pasaulį. Jis, e, tik tai palygin, tas splitimas gali būti palygintas su baimės sklidimu. Ir uh, Visi e, be išimties nukentėjo, visose šalyse e, mirė žmonės ir e, mūsų gyvenimas sustoja mėnesiams, įmonės sustoja, fabrikai ir vis tik tai Europa nesustoja. Mes e, siekime atremti iššūkius, e, užtilyti populistus, populistus veiksmais, nes populistai nuolat kalba apie Europos pabaigą. Ir aš ypač džiaugiuosi sprendimu e, žengti prieki taikant plastiko mokestį tai yra nedidelis žingsnis į priekį, bet labai svarbus būsimoms kartoms. Taip, ne viskas reiškia geras naujienas. E, taryba atsisakė minties įmonių mokumo priemonė gyvendinti, pavyzdžiui, e, mažinama Erasmus, Horizontas 2020 programa, e, sąžiningo, teisingo pertvarkos fondas ir dėje kai kurios vyriausybės patikėjo e, pasakymu, kad ateitis yra e, šio. Pone pirmininkė, komisijos nariai tarybos pirmininkė, mes e, liūdnai apgaulę staujame, matydami mūsų atsakomybę tarptautiniu mastu. Ekonominio atgaivinimo programoje nenumatyta humanitarnė pagalba, o ilgametė finansų programa bendrai sumažinta svarbiose politikos rytise. Tolite e, solidarumas e, privers e, mus sustabdyti veiklą ten, kur mūsų partneriams esame labai reikalingi. Mes, socialdemokratai, siekiame gero turinčių programų išplėtojimo. Mes norime kurti socialiai atsakingą, ekonomikai atsakingą politiką. Tai yra reikalinga ir Vokietijai, ir kitoms Europos valstybėms. O piliečių teisės Varšuvoje ir e, Bukareš, Bu, Budapešte negali būti vertinamos jokiais pinigais tiems žmonėms labai svarbu tai, ką šiandien Europos parlamentas nuspręs, kad ir pagal daugiametę finansų perspektyvą. Ačiū. Toliau ponas Karas, minutė 30. Pone pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai, e, vėlyvas tarybos kompromisas e, pradeda dėrybas Europos parlamente. Ir tos dėrybos yra labai reikalingos, nes vėl kalbame apie renacionalizaciją. E, gal matome, kaip vertinama atsakomybė už ateitį. Ir mes dabar E, turime stengtis pagerinti tarybos priimtus rezultatus. ES nėra nei bankomatas, nei turgus. Mes esame teisių ir vertybių bendruomenė, norime sustiprinti Europos demokratiją, mes norime sukurti tvirtą ateities bendruomenę pasitikinčią ateitimi. Mes negalime galvoti apie kažkokias nacionalinės strategijas, dešiniųjų populizmą ar nacionalistinį populizmą, kuris dėja valstybėse narėse bujoja. Mums reikia drąsos, kad apsimitume atsakomybę ir elgtumėmės atsargiai. E, pirmininkas Mišelis labai teisingai savo kalboje pasakė, mes nekalbame apie istorinių uh, e, 750 milijardų pasiskolinimo faktą Penkta, e, per daug įtakos valstybių ir vyriausybių e, vadovai turi siekiantis propaguoti nacionalistinius, populistinius interesus. Jie turi galvoti apie visą Europai svarbų rezultatą. Ir aš galiu pasakyti, kad mes, Europos parlamentas, e, nepriimsime sprendimo, nesižvelgdami į piliečių interesus. E, pinigai negali išduoti mūsų vertybių. Mes turime sukurti tvikrą tą pagrindą mūsų visuomeniai per švietimą, mokslinius tyrimus, saugumą, klimato investicijas ir socialinę gerovę. E, tų e, politikų įgyvendinimas yra teisės viršenybės mechanizmo pagrindas ir taip e, mes e, turime priešintis biudžeto permokos gražinimo aštuonioms valstybėms planą. Mes turime siekti sustiprinti Europos demokratiją. Ačiū. Toliau viena minutė. Pirmininkė, E, tai, kad galime rasti atsaką beprecedentiškai krizė Europoje yra labai svarbu. Taip, susitarimas yra istorinis, bet ši sutartis orientuota į naujos kartos ES. Joje numatyta daug skolų ir e, kreditų. Tai yra geresnis solidarumo demonstravimas negu 2008 metais. Bet jeigu kalbame apie daugiametę finansų programą, kuri Europą turėtų padaryti atsparesnė, solidaresnė, e, ekologiškesnė, e, nėra geras sprendimas. Čia e, ateities kartos neižiūrės neturės gerų naujienų. Mes turime galvoti apie programas orientuotas į ateitį. Mes negalime taikstytis su tuo, kad teisės viršenybė silpsta. Todėl labai svarbu tai, kad šioje rezoliucijoje yra kalbama apie pagrindinės teisės ir demokratiją. Aš labai pagalėstauju, kad biudžetinės permokos graša nėra panaikinta. Čia taryba prarado galimybę ištraukti iš ankstesnių nesibaigiančių diskusijų Europoje. Nėra uh, Europoje turime kalbėti apie gavimą ir davimą. Europos parlamentas balsuos už šią rezoliuciją, nes mes džiaugiamės ekonomikos atgyvinimo fondų, tačiau labai aiškiai pareiškime, kad daugiametės finansų programos nepakanka, nepakanka finansavimo ir nepakanka mūsų teisės ir viršienybė ir demokratijos apginimo mechanizmų. Europa nusipelno geriau. Ačiū Marija Spiraki, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjungos Valstybių vadovai žengė istorinį žingsnį, susitarė dėl bendro skolinimuose tam, kad būtų galima įveikti krizę, kuri yra pati didžiausia nuo karo laikų. Uh, tikimės, kad mūsų ekonomikos bus žalesnės ir atsparesnės ir tas istorinis žingsnis yra paremtas istorinės svarbos kompromisu. Tai reiškia, kad mes kaip parlamentas Negalime sutikti su tuo, kad mokėjimai būtų atsijęti nuo teisinės valstybės principo laikymosi ar kad būtų e, svarbus apkarpimai, ypač teisingos partvarkos fondui ar. Mm, e, Makedonijos reikalams. Ir mes matome ypač Graikijos dabar regione, Turkijos vis stiprėjančius išpolius. Jie nori stiprinti savo galę, jie nori toliau a, išgauti skalūnus Graikijos kontinentinėme šelfe. Ir, arba, pavyzdžiui, tokie dalykai, kur, kaip sakykime, ginklų embargas Libijai ir, ir jo laikymasis, ar, pavyzdžiui, a, žymiosios Stambulo mečetės statuso pakeitimas. Mes turime pasiūsti aišku e, signalą, kad nepasiduosime gazdinimams. Tikrai dabar um, toks yra laikas, kai ES turi būti tvirta uh, šių uh, tokios situa situacijos akivaizdoje. Ir pabaigai, ponė Toja. Šis tarybos posėdis bus išties istorinis, kadangi žengta labai reikalinga kryptimi, pasirinktas solidarumas, vienybė tarp valstybių narių, sprendimas judėti į priekį kartu visiems pasitelkus bendras priemonės įveikiant ne vien tik tai šią krizę, bet taip pat ir nepamirštant Europos socialinio projekto. Reikia turėti omenyje tai, kad jeigu viena valstybė žlunga, tai ir kitos valstybės valstybės po to gali žlugti. Ir mano šalyje, Italijoje, galbūt dažnai kritika yra aštri, visgi nieks neremia mūšio prieš Europą. Reikia galvoti, aišku, pasakyti, kad tai yra labai svarbus susitarimas. Aišku, yra dalykų, kuriuos būtų galima kritikuoti. Daugiametė finansinė programa galbūt nepakankama, ne, ne, negalima paaiškinti, kaip gali apkarpyti švietimą, kultūrą, kitus dalykus iš tikrųjų negalime apkarpyti moksliniams tyrimams skirtų lėšų. Mes judėjome į tą pusę ilgus mėnesius, dirbdami iš vien su mokslininkais, su akademikais, kaip dabar jie galės išgyventi, kaip mes galėsime jiems paaiškinti, ypač mūsų ekonomika, salų ekonomika yra labai priklausoma nuo mokslinių tyrimų, arba, pavyzdžiui, farmacijos visi produktai, vakcina, sakykime, sveikatos priežiūros visos išlaidos yra milžiniškos, o mokslininkai neturi pakankamai um, išteklių, bet jie vis tiek herojiškai toliau dirba, nenuleidžia rankų. Uh, tai ir mes turime tikrai daug daugiau padaryti. Mes dėkojame, aišku, pirmininkė, jums už tai, kas yra pasiekta, bet Europos parlamentas galvoja, kad reikia pagerinti tai, kas yra pasiekta dėl daugumės finansinės programos. Ačiū ir dabar pabaigai žodį suteiksiu komisijai. Komisijos narys e, Johannes Han, prašom. Pone pirmininkė, ministrė, ponios ir ponai. Aš visų pirma norėčiau Jums iš viso širdies padėkoti, kad tokį neįlinį posėdį organizuojate ir kai kurie iš jūsų e, dėl to negalėjote išvykti į nusipelnytas atostogas. Be kita ko, reikėtų e, pabrėžti, kad sprendimus reikia priimti greitai, nes šis sprendimas e, užtruko tiek ilgai, Europos taryba dėrėjosi tiek ilgai E, kad dabar jau reikia priimti sprendimą. Aš pritariu jūsų išsakytai kritikai e, dėl e, ypač daugiametės finansų programos, akivaizdu, kad ir per dėrybęs dar bus galima šito išsireikalauti. Ir jūsų um, Jūs patys sakėte, kad naujosios kartos ES negalės būti kompensuojama. E, dėl užsienio politikos mes ir jūsų parlamente esame labai daug kalbėję apie tai, kad, pavyzdžiui, kaiminystės politika link Afrikos būtų įgyvendinama aktyviai, e, aktyviai kad uh, E, migracijos priežast, su migracijos priežastimis būtų kovojama, o dabar mes kalbame apie e, saugumo užtikrinimą, bet pirmiausia, mes turim galvoti apie e, vaistų įsigymą, medikamentų kūrimą ir tai dabar yra saugumo prioritetas. Tai bus įmanoma padaryti tik tai, jeigu turėsime pakankamą biudžeto tam. Todėl aš uh, Galiu pasakyti, kad šiuose srityse e, jau e, atsirado galimybių biudžetą padidinti. Kitas dalykas, labai daug kas kalbėjo apie tai, kad e, skirtingai yra interpretuojamos tarybos išvados. Yra vadovų, kurie grįžta namo ir mato tai, ką, ar rodo tai, ką nori parodyti. Ir turime e, pasakyti, kad egzistuoja politinis pareiškimas, tačiau e, jame yra labai aiškiai pasakyta, kokios e, taisyklės turi būti gyventos, kokiu taisykliu turi būti laikomasi. Dėl nuosavų išteklių. Aš dėkoju Jums uh, už paramą priimamiams sprendimams, bet man atrodo, uh, kad e, procedūra yra labai aiški. Pirmiausia, reikia pasverti, kas yra naudinga plačių mastų. Mes negalime kalbėti tik apie kapitalų rinkų išplėtimą ar kažką tokio. Mesgi suprantame, kad viskas turi sugrįžti ir Europos komisija e, rengia detalų planą, kuriame bus galima išsiaiškinti, kaip nuosavų ištekliai gali būti surinkami ir e, mes atsižvelgsime į parlamento signalus, turime dirbti visi kartu, tai yra labai naudinga ir be to turime atlikti tvirtą poreikių vertinimo studiją. Tikimės, kad galėsime greičiau e, parengti nuo savo išteklių planą ir jį įgyvendinti, bet visi supranta, koks kompleksinis, koks sudėtingas tas darbas yra. Ir e, jeigu mes kalbame apie CO2, pavyzdžiui, mokesčio prie sienos surinkimo mechanizmą, tai nėra paprasta, tai nėra paprastas planas, jis reikalauja daug pasirengimo ir įgyvendinimui laiko. Ir Europos komisija e, nori, kad tas darbas būtų užbaigtas, bet jis turi būti užbaigtas labai atsargiai. Dar kartą noriu visiems padėkoti. Man atrodo, kad per pastarąsias kelias dienas uh, E, vyko tai, kas, kaip daugelis jūsų sakėte, yra istorinės veiksmos įvykis, tai yra istorinios reikšmės sprendimas. Ir e, kiekvieną dieną e, priimant sprendimus egzistuoja ir negatyvioji pusė, kad ir kokie geri būtų sprendimai. Bet aš manau, kad po kokių dešimties metų mes pamatysime, kiek naudos šis sprendimas atnešė ES finansų ir ekonomikos krizė įvykusi prieš aštuonerius metus vyko ne taip, kaip dabartinė. Todėl mes turime e, būti atsargus ir aš dabar jūs kreipiuosi, e, suprantu, kad ES parlamentas uh, turi teisę dalyvauti sprendimų prieimo procese ir jo balsas turi būti labiau girdimas, e, ypač kai kalbame apie tai, kaip pinigai bus naudojami artimiausiais metais, bet aš noriu jūsų paprašyti greičiau diskutuoti ir greičiau priimti sprendimą. Čia laikas yra svarbiausias faktorius ir turėtume nepamiršti, kad kai jūs priimsite sprendimą, Sprendimą dar turės patvirtinti ir valstybės narės. 23 šalių nacionaliniai parlamentai privalo ratifikuoti sprendimus. Visos valstybės narės turi tam pritarti. Tai užtrunka paprastai daug mėnesių. Norėtume, kad idealiu atveju šiais metais procesas vyktų greičiau ir Europos piliečiai, įmonės, uh, galėtų e, pagalbą pradėti naudotis jau metų pradžioje, o ne kitų metų pabaigoje. Aš tikiuosi, kad tai būtų solidarum, Europos solidarumo pademonstravimas. Ačiū visiems dar kartą. Dėkoju komisijos nariui. Diskusijas e, baigėme per šią neįlinę e, sesiją. Kita sesija vyks rugsėjo mėnesį. Kolegos, mes visi išgyvename labai ypatingą laikotarpį mūsų gyvenime, institucijų gyvenime. Norėčiau padėkoti jums visiems, frakcijoms. Taip pat norėčiau padėkoti parlamento administracijai. E, pirmininkas taip pat dėkoja vertėjams. Šie, e, šios dienos, šis laikas labai sudėtingas ir mes e, siekėme užtikrinti, kaip galėdami, kad parlamentas galėtų dirbti ir toliau parlamentui e, dirbant toliau Europa toliau taip pat gyvavo. Ir aš norėčiau padėkoti jums visiems už jūsų auką asmeninę, už jūsų kantrybę. Jūs visi norėjote daugiau, tačiau mes darėme, padarėme viską, kas įmanome su tuo, ką turėjome. Dabar darbas tęsas, tęsiasi, parlamentas tęs visą savo veiklą ir bus labai malonu susitikti mums visiems Strasbūrė. Noriu dar kartą padėkoti jums visiems ir kiekvienam iš jūsų.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

dag peter.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 gali daryt viešinimui Bene. Bonjour, ça va? Tout va bien? Tout va bien? Tout va bien. Bonjour. Bene. Il Presidente. Comunichiamo. Allora, la seduta è ripresa.